proszę państwa myślę że możemy powoli zaczynać. jak państwo Manau, kad galime po truputėlį pradėti. Kaip žinote, 17 val. atvyks komisijos narys. Iki to laiko turime apsastyti keturis darbo atvarkės klausimus, jau truputėlį vėluojame. Sveiki susirinkę į popietinę posėdžio dalį. Turime problemų su vertimu į čekų kalbą, taigi bus verčiama tik pasyviai. Labai atsiprašau dėl to. Jeigu neprieštarausite, tai perėsime prie penkto darbo tvarkės klausimų. Tai yra 2013 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas Europos Sąjungos bendrasis biudžetas, Europos komisija. Pirmininkė, jeigu leisite, noriu priminti mūsų darbo tvarką kelis kartus atkreipėme dėmesį, kad komisijos atstovai mūsų posėdėje nedalyvauja. Aš jums raštu atsinčiau tinkamą informaciją, džiaugiuosi jūsų atsakymu ir tikiuosi, kad komisija artimiausiu laiku į tai atkreips dėmesį. Labai ačiū. Mano vertinimo komisijai yra atstovaujama posėdė. Tinkamai, nepaisant to, jūsų pastabą mes pasižymėjome. Ir dėkoju, kad atkreipite dėmesį į šią svarbę problemą. Tarkime, toliau prie darbos tvarkės svarstymo, kaip žinote, nuomonės referentas šiuo klausimu yra ponas Jaras. Atsakingas komitetas yra biudžeto kontrolės komitetas. Kiekvienais metais parlamentas svarsto komisijos biudžeto vykdymą, turi patvirtinti, praktika yra tokia, kad rengiant atitinkamą nuomonę, jos e, rengime dalyvauja atskiri komitetai, taip pat e, nuomonė yra grindžiama atitinkama auditorumo ataskaita ir e, ekofino rekomendacijomis bei vertinimais. Taigi dabar prašau pono Jaro, kuris yra biudžeto klausimais ekspertas. Aš man dabar pristatyti daugiau išsamesnės informacijos šią temą, prašau. Aš, man pirmininkė, norėčiau trumpai pristatyti savo nuomonės projektų. Pradėsiu nuo svarbiausios informacijos pradžioje. Pakeitimo tiekimo terminas baigėsi gruodžio 9 dieną 12 valandą. Prašau pranešėjų šią datą įsidėmėti gruodžio 9 diena 12 valanda. Nieko nėra geriau už pagerintus dalykus. Tai būtų pirma mano pastaba. Taigi pirmą kartą Žemės ūkio komitetas teikia nuomonę dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Žinoma, <clears throat> pagrindinis e, biudžeto kontrolės komitetas e, rengia savo pranešimą šio klausimu ir manau, kad ir pagrindinis komitetas negali ignoruoti e, negali ignoruoti ir mūsų nuomonės e, bei auditorumų išvadų. Turiu pasakyti, kad vyksta intensyvus dialogas tarp biudžeto kontrolės komiteto, audito rūmų ir komisijos nuo 99 metų ir neveltui. Žemės ūkis yra viena iš tų sričių, kurioje mažiausias klaidų skaičius yra nustatomas. Yra ir kitų sričių, kuriuose pasitaiko dar mažesnis klaidų skaičius, tačiau taip yra dėl to, kad klaidų nustatymo metodika ten yra netinkama. Manau, kad preambulė turėtume įtraukti nuostatą apie tai, kad nustatant klaidas ir kitose sritise Europos biudžeto vykdymo turėtų būti taikoma panaši sistema, pavyzdžiui, regionų regionų vystimosi komitete arba vystimos pagalbos komitete. Aš 13 pasiūlymų pakeičiau, tik 3 pristatysiu. Ketvirtame punkte e, išreiškėme savo nuostabą dėl skirtumų tartų klaidų, apie kurių skaičių pranešė valstybės narės ir kurias nustatė komisijos auditoriai. Jeigu komisijos išvados yra e, pagristos e, ir e, valstybės narės e, klaidų skaičių nustato kitokinį komisiją dėl skirtingos taikomos interpretacijos, tai aš e, tikiuosi, kad e, toliau diskutuojant komisijai su valstybėmis narėmis bendras klaidų skaičius mažės, kadangi bus susitarama dėl bendresnės metodikos ir klaidos nebus kartojamos tos pačios du kartus. 11 punkte kalbama apie tai, kad mus šiek tiek stebina, kad komisija ir auditorumai nustato skirtingą klaidų skaičių, abi institucijos tai pagrindžia, taip pat skirtinga taikoma metodika ir kiekviena institucija savo sistemą gina, nenoriu jų tarpusavėje painioti, tačiau aš noriu pabrėžti, kad parlamento nariams yra labai sudėtinga tokioje stacijoje dirbti, nes pesimistai tuomet visuomet pasigauna didesnį klaidų skaičių, apie jį kalba optimistai, kalba apie mažesnį klaidų skaičių, taigi jeigu šiuo atveju institucijos sustart dėl metodikos, tai palengvintų politinės diskusijas Taip pat aš pasisakau už tai, kad mažesnės apimties programos dabar finansuojamos e, pagal pirmąjį ramtį, būt, ramstį būtų įtraukiamos į antrojo ramščio e, klaidų skaičių, e, turint omenyje, kad 80 procentų lėšų yra išdalinamos per pirmąjį ramstį, per tiesiognės išmokas, 20 procentų per antrąjį ramstį, tačiau didesnis, didesnėme skaičiuje mažesnių programų yra nustatomas didesnis didesnėje dalyje mažesnių programų yra nustatomas didesnis klaidų skaičius ir mem, mums kaip žemės ūkio politikams labiau rūpi, kad ūkininkai gautų tiesioginės išmokas ir todėl mums rūpi susijęti pirma, pirmajame ramstyje nustatytas klaidas ir jų skaičius su tiesioginėmis išmokomis, nes tokiu būdu mes galime pastelgti būtų mums papildomas argumentas, kad su tiesioginėmis išmokomis skiriama ES parama ir jos panaudojimas dažnai ir beveik neprikaištingas. O kalbant apie amstrai, antrąjį ramstį ir tokias programas kaip pienas arba vaisiai mokykloms ir kad jas įgyvendinant pasitaiko labai daug klaidų, turint omenyje, kad šios programos buvo inicijuotos Europos Sąjungos mastu, tai reiškia, kad reikėtų mažinti uh, E, biurokratinę naštą susijusią su šių programų įgyvendinimu. Ta pat galima pasakyti apie kaimo plėtros programas, jos yra per daug biurokratinės ir praktikoje labai sudėtinga jas įgyvendinti. Ir e, todėl aš e, pasisakau už biurokratijos mažinimą bendroje žemės ūkio politikoje. Šiandien vakare, kai sustiksime su komisijos nariu, galėsime apie tai diskutuoti. Puikiai suprantame, kad biurokratijos našta sunkiai gula ant visų pečių, ant Bruselio, ant valstybių narių, ant ūkininkų, paramos gavėjų, gyvenčių kaimo vietovėse ir dėl to e, ne <clears throat> tai yra viena iš priežasčių, kodėl panaudojant ES lėšas nustatomas toks didelis klaidų skaičius, jeigu mes sugebėtume rasti tam tikrą herbicidą, kaip kovoti su biurokratija ES, tai būtų tikrai naudinga visiems. E, e, Dėl tų pasiūlymų įdėkti naują sistemą susijusią su e, teisės aktų peržiūrų, tai vadinamais skryningais. Aš tą sistemą vertinu ne vienareikšmiai, ne vienareikšmiškai, nes e, tai sukeltų papildomų e, sunkumų, kadangi ta siūloma sistema tikrai nėra nebiurokratiška, todėl aš raginu komisiją valstybės narės e, šią priemonę gyvendinti kaip galima tinkamiau tam, kad nepadidėtų vėl klaidų skaičius. O bendrai aš, žinoma, rekomenduoju patvirtinti komisijos biudžeto vykdymą 2013 metais. Ačiū. Pošte, bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Labai ačiū, pradame diskusijas, galite užduoti klausimus arba pasisakyti. Pirmasis žodžio paprašė ponas Rodė. Labai prašome. Beim Herrn Ja für die Arbeit zur Budget. Äh, Labai dėkoju. Dėkoju už darbą, kuris buvo padarytas. Iš esmės mes E, sutinkame su to, ką jūs, siūl, ką jūs sakote, tačiau jūs siūlote finansavimą pagal antrąjį raipsnį, e, ramstį, e, kai kalbame apie moky, mok, pieno ir vaisių mokyklai programas. Man tai nėra visiškai suprantama. Ir kyla klausimas, ar nekils rizika, kad pinigai skirti žemės ūkiui valstybėse narėse bus nustumti kit, kitiems dalykams finansuoti. Ir kitas dalykas, kitas klausimas susijęs ir su kontrolės veiksmingumu. Mes visi čia šiame komitete turbūt sutarėme, kad kontrolės reikia. Tačiau kaip praktikoje turės atrodyti tas. Um, Komisijos, pavyzdžiui, komisijos tikrintojus um, priversti dirbti tose nacionalinėse agentūrose. Tai yra sudėtingas mechanizmas ir nelabai įsivaizduojam, kaip tai yra įmanoma praktikoje. O iš esmės mums viskas yra priimtina, ką Jūs pasakėte. Grazie, Presidente. Sì, anch'io ringrazio Peter del, del lavoro. Eh. Ponas De Castro, dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti už atliktą darbą. Puikiai jis interpretavo įvykdymo patvirtinimą ir viską pateikė labai paprastai, kalbėjo apie bendrą žemės ūkio politiką ir siūlo mažinti biurokratiją šioj srity. Man kyla klausimų dėl septinto klausimo ir dėl e, to perkelimo prie antrojo ramščio. Ar tai reiškia, kad tie, tos mažesnės programos bus perkeliamos nuo atskirų valstybių finansavimo prie antro ramščio? Ar ne per daug mes viską supaprastiname ir ar supaprastindami visko neapsunkiname? Jūs kalbėjot e, apie tai, kad reikėtų, kad pasiektume veiksmingumo, reikia viską dar labiau paprastinti. Dėkuoju. Daugiau žodžio niekas nepaprašė. Taip, dar e, prašė žodžio vienas e, parlamentaras. Dėkoju labai ir sveikinu pranešėją. Esu tikras, kad tu su komisaru dar, komisijos nariu dar mes visą tai aptarsime nes tikrai reikia dar tam tikrų patobulinimų, ne tik dėl žaliųjų programų. Tarp komisijos ir audito rūmų yra to, šiokių tokių nesutarimų, todėl tikrai būtų naudinga išsiaiškinti, iš kur kilia tie nesutarimai ir gauti paaiškinimą susijusią su teisės aktais. Dėl devintosios pastraipos ragina, kad sąjungos pareigūnai, o ne valstybės, narės, ne valstybės narės pareigūnai prižiūrėtų nacionalinės mokėjimo agentūras atitinkamuose valstybėse narėse. Manau, kad tai būtų lab, kad tai tiesiog prisidėtų prie biurokratijos ir keltą, keltų papildomą naštą. Nemanau, kad papildoma biurokratija yra reikalinga. Daugiau žodžio parlamentarai neprašė, todėl paprašysiu pakomentuoti komisiją. Dėkuoju. Möchte... Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo to, kad pateiksiu komplimentą komitetui, kadangi pirmą kartą, kai svarstomas toks sudėtingas biudžeto pat, įvykdymo patvirtinimo klausimas šiame, šioje žemės ūkio srityje, E, mūsų tarnybos nuolat susiduria su dilema viena vertus. Tai yra e, pateikti reikiamą informaciją biudžeto kontrolės e, komitetui, kuris mus labai dažnai kritikuoja. Ir kita vertus, jūs taip pat mus kritikuojate, tačiau dėl kitų dalykų. Tai yra, kad yra pernelyg viskas biurokratiška, kad kontrolės pernelyg, kontrolė pernelyg aš, stipri, griežta ir institucijos, vietinės, nacionalinės institucijos dėl to kenčia. Tad e, yra džiugu, kad jūs e, dabar išreiškite ir tokių konstruktyvių pasiūlymų ir, ir pastabų. Ir, ir pabrėžite, kokią svarbų vaidmenį mes atliekame. Tai tas atsispindi ir jūsų pranešime. Yra iš tiesų keletas e, techninių patobulinimų, kuriuos mes galėtume pasiūlyti, tačiau tai mes jau aptarėme tiesiogiai su ponu Jar, pranešėju Buvome, e, yra keletas skaičių, kuriuos reikėtų dar panalizuoti, tačiau norėčiau paminėti dar keletą dalykų, kurie iškilo čia diskusijoje. Visų pirma, ketvirtasis e, punktas ar pastraipa, kurį minėjo yra ponas Jar, tai yra e, valstybių narių teikiamas neteisinga informacija. Komisija neturi jokių e, duomenų apie tai, kad e, nacionalinės institucijos teikia kokius nors klaidingus duomenys. Tačiau mes konstatuojame, kad e, valstybių narių vykdoma kontrolė daugeliu atveju nėra pakankamai veiksminga, kad būtų išsiaiškintos visos problemos ir išspręstos. Dėl to auditų rūmai arba mes einame į vietą ir atrandame papildomų klaidų, kurios neįtraukiamos į nacionalinės klaidos statistikas. Dėl to negalime teikti, kad tas ataskaitų teikimas yra klaidingas. Tiesiog tas ataskaitų teikimo darbas turėtų būti labiau tobulinamas bendradarbiaujant su nacionalinėmis institucijomis. Kitas punktas susijęs su šeštuo, šeštąją pastraipą, yra septintąją, atsiprašau. Galbūt um, minint mažasias programas, pavyzdžiui, pienas mokyklai, e, perkelti jų finansavimą į, į e, pirmąjį ramstį. Tačiau, ponė Jar, aš supratau, kad jūs norite E, per, ta, to perkelimo, ne politinio perkelimo į antrąjį e, straip, e, e ramstį, o e, greičiau tą specifinį klausimą susijusi su klaidų, e, sprendi, su klaidomis. Tai yra du skirtingi dalykai. E, Ir jeigu mes kalbame apie tą klaidų skaičių, kurios tu, turėsime perkelti į kitą e, ramstį, tuomet susidursime su problemomis, kadangi ir komisija, ir e, audito rūmai žiūri e, ir rūpinasi tinkamų biudžeto sudarimu. E, Ir nustačius e, e, e, atitinkamą klaidų skaičių pagal vieną ramstį ir jį perkeliant į kitą ramstį, reikia neužmiršti, kad abu ramšiai turi tam tik ir savo atskirus biudžetus. Ir tai, aišku, paveiktų biudžetą. Taigi techninė prasme tai būtų sudėtinga ir biudžeto kontrolės komiteto kolegoms, ko gero, tai taip pat nebūtų priimtina. Kitas klausimas yra susijęs su devintaja pastraipa, tai yra nacionalinių e, mokėjimo agentūrų stebėsena, siunčiant į jas e, atstovus, auditorius iš komisijos ar e, tiesiog ES lygmens e, auditorius. Tai yra visų pirma teisinė problema, nes neaišku, kaip mes galime priversti, primesti ES atstovus, tikrintojus valstybėms narėms, e, kadangi kai, kai nėra jokio teisinio pagrindo tam daryti, tą, tą daryti. Tai reiškia, reiktų keisti teisinį pagrindą. Kitas dalykas yra susijęs su pačiomis tarnybomis, agentūromis. Komisija E, e, komisija, aš turiu omenyje personalo klausimą, komisija artimiausiais metais ketina mažinti personalą 5 procentais mažų mažiausiai. Ir e, tai reiškia, jog mes neturėtume ir pakankamai žmogiškųjų išteklių. Ir tai reikštų, jog reikėtų bandyti ieškoti sprendimų remiantis dabartinę situaciją. Ir trečias dalykas yra, trečias dalykas yra tas, kad ši žemės ūkio sritis yra e, valdoma, reguliuojama pagal e, naštų, naštos pasiskirstimo principą. E, Nacionaliniams tarnyboms yra teikiamas tam tikros ES lėšos, valstybės narės turi pasirūpinti įgyvendinimu pagal įgyvendinimo ir deleguotusius aktus. Ir jeigu mes perkelsime tas prerogatyvas iš, jeigu pradėsime kištis į nacionalinių tarnybų darbą iš ES pusės, tuomet e, valstybės narės e, gali pradėti vengti savo atsakomybės ir taip mes padarysime tiesiog meškos paslaugą. Ir e, ta kontrolė kaip tik jums neveikti ir tai būtų tiesiog aklygatvis. Ir mes siūlytume dar pamastyti gerai prieš patvirtinant tokią pasiūlymą. Dar trumpai galbūt dėl 11 punkto, dėl skirtingų klaidų skaičiaus, klaidų statistikos. Iš tiesų, taip ir yra, jas nustatome pagal skirtingą metodiką. Europos audito rūmai mm, apskaičiuoja tą klaidų skaičių e, visoje Europos Sąjungoje. Ir, ir e, ši institucija žino, kokios yra, e, kokios yra, e, klaid, kokios yra klaido, kokios, koks klaidų skaičius pagal, e, pažiūrėjau, tenkačios tiesioginiams mokėjimams ir kitiems žemės ūkio sektoriams, kitoms ir kitoms rytims. O Europos komisija laikosi kitokios metodologijos. Jinai daug smulkiau skirsto sritis, kur, kuriuose nustatinėja klaidų skaičių. Kadangi mums yra svarbu išsiaiškinti tiksliai E, ir konkrečiai kok, su kokiamis problemomis susiduria vietoje e, valstybės narės. Ir stengiamėmės tas e, problemas išspręsti draugę su jomis. Tai yra tam tikras valdymo mechanizmas. Ir jeigu taikytumėm statistinį metodą, ir norėtume tą daryti būtent vietoje, tuomet mums galbūt reikėtų 2-3 tūkstančių papildomų auditorių ir tai būtų tiesiog e, nerealistiška. E, manyti, jog tai būtų įmanoma. Todėl mm, yra turbūt visai neblogai, kad tos skirtingos e, ta, ta, apskaičiavimo, klaidos skaičiavimo metodikos egzistuoja lygiai grečiai viena šalia kitos. E, komisija pastaraisiais metais nustatė 2,3 procento klaidų skaičių turiu pripa, paminėti, o tuo tarpu auditorumai e, e, nustatė e, procentą, kuris siekia 2,4, e, tai yra tikrai minimalus skirtumas. Dar vienas dalykas dėl peržiūros, vadinamojo skriningo. E, kuris kelia tam tikrą prasme ir ner, nepasitenkinimą ir kelia abejonių iš valstybių narių pusės. Tačiau kita vertus komisija yra pasir... ket... nori visokiojopai užtikrinti, kad, valsty... kad e, teisės aktai būtų gyvendinami deramai ir tai nori jinai daryti bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir konsultuodama jas, atsakyti jų, joms kylančius klausimus. Ir iki šiol mes gaudavome tikrai neblo, gerus atsiliepimus iš valstybių narių, taikant šią metodologiją. Ir kitų metų viduryje, gegužės pradžioje baigsis e, paraiškų teikimo terminas ir E, reikia pasakyti, jog valstybės narės kol kas su didelėmis problemomis neda, nesusidūrė. Jos e, į šią sistemą yra investavusios milijonus eurų ir mes negalime jos tiesiog taip sustabdyti nei iš šio, nei iš to. Mes turime ir toliau stengtis ją protingai taikyti. Jo labiau, kad e, buvo nustatyta ir reglamentuota, darant įtaką ir Europos parlamentui, kad E, tas, tas peržiūros laikotarpis e, neprasideda iš karto, jam yra pasiruošiama ir tik tai nuo, trečiojo, nuo trečiųjų metų yra teikiamos ataskaitos ir e, kitaip bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Ja, Dank, Diskussion... Ačiū pirmininkė. Apie bendričiau dabar anksčiau vykusias diskusijas ir pasiūlyčiau pakeisti formuluotės turėsiu punktuose, kurios turime iki gegužės 9 bendrai suformuluoti. Septintasis punktas dėl klaidų skaičiaus nukelimo techniškai tai yra įmanoma, tačiau turėtume sustarti dėl to, kad reikia komisijai vienreikšmiškai pasakyti, kad mažos apimties programos tokios kaip pienas ir vaisiai mokykloms turi būti gyvendinamos pasitelkus kuo mažesnę biurokratinę naštą. Vokietijoje ši našta jas taip slegia, kad programas beveik neįmanoma, programą beveik neįmanoma įgyvendinti, nes mokykloms šiuo metu yra paprasčiau pirkti E, tą pieną parduotuvėse, užuot pirkus jį iš ūkininkų, dėl to, kad e, labai e, padidėjo jo kaina dėl visų biurokratinių reikalavimų. Devintasis punktas svarbus, siūlau atinkamą pakeitimą, jeigu mokėjimo agentūra kelis kartus iš eilės susilaukia iš komisijos kritikos E, pati nepranešdami apie klaidų skaičių, o komisija jį savo ruoštų nustato nemažą, tai galima timti atitinkamą leidimą iš šios mokėjimo agentūros veikti. Ja galima paprasčiausiai uždaryti, tačiau galėtume sustarti dėl tokios formuluotės, kuri nebūtų tokia vienareikšmiška ir griežta, galėtume sformuluoti šį teiginį taip, kad komisija galėtų šiuo atveju imtis atitinkamų veiksmų, tačiau <clears throat> komisija šiuo atveju neturėtų atlikti tam tikrą teismo antstolio funkcijas. Taigi, manau, kad bendromis pastangomis šias nuostatas dar perrašysime iš naujo. Vienuoliktasis punktas, galbūt sustarsime dėl gražesnės formuluotės tam, kad galėtume pabrėžti, jog nustatomas klaidų lygis ir skaičius yra skirtingas dėl to, kad pasitelkiamos skirtingos klaidų nustatymo metodikos, jomis naudojamasi, aišku, mums būtų daug mieliau matyti mažesnį skirtumą tarp auditorumų ir komisijos auditorių nustatomų klaidų skaičius, tačiau galbūt sustarsime dėl atinkamos formuluotės. Taigi dėkoju už jūsų pasiūlymus ir mintis. Pažadu kartu su kolegomis geriau suformuluoti 7, 9 ir galbūt 11 punktus, tačiau nepaisant to, jeigu turite dar kokiu nors pasiūlymu ar idėjų, iki gruodžio 9 dienos 12 valandos dar turite galimybių jas pasiūlyti. Ačiū. O, viskas buvo išsakyta pakeitimų teikimo galtiniai terminai taip pat paminėti. Baigime svarstyti dabar tokias klausimą. Dėkoju pranešėjui, nuomonės referentui, kitiems diskusijos dalyviams. Pereikime prie aštunto darbo tokias klausimus. Zootechniniai ir genealoginiai reikalavimai taikomi prekybai veisniais gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į Europos Sąjungą. du teisėkros pasiūlymai pateikti šio klausimo Europos Sąjungos e, e, tikslas yra užtikrinti laisvą prekybą ir importą veislinių gyvūnų bei jų genetinių medžiagų ir kartu siekiama apsaugoti tam tikras programas susijusios su E, genetinių medžiagų ir ES veislių išsaugojimo programomis. Tai yra labai rimtas svarbus siekis. Kitas pasiūlymas yra labiau techninio pobūdžio. susijęs su e, iš direktyvų termino zoot techninis pašalinimo, kadangi tai vyksta, ši diskusija vyksta dėl to, kad siūlomas naujas reglamentas dėl atitinkamos kontrolės. <clears throat> Pranešėjas yra ponas Dantau. Suteiksiu Jums dabar žodį. Ačiū, pa pirmininkė. Šiuo metu pranešimai vienas su kitu susijęs. Komisijos pateiktas pasiūlymas susijęs su tuo, kad siūloma patvirtinti bendrą tekstą. Ir čia daugiausiai apibrėžimas genetinės selekcijos, e, apibrėžimi genetinės selekcijos aspektai siekiant e, sukaupti kuo daugiau duomenų, kad būtų E, pagerintas e, e, genetinis fondas veisinių gyvūnų Europos Sąjungoje. Kalbant apie pakeitimus komisijos pasiūlymui, pageidaučiau, kad kai kurie apibrėžimai, kurie naudojami tekste, būtų patikslinti tam, kad puikiai žinotume, kad ir vieni ir kiti kalbame apie tos pačius dalykus. Konkrečiai E, noriu atkreipti dėmesį į arklinius, e, kadangi dėl jų daugiausiai nuomonės įsiskiria, turint omenyje, kad arklių e, veisimas ir selekcija vyksta pasaulio, o ne Europos lygmu. Ir tie, tos kilmės knygos, kurios yra ES teritorijoje, yra administruojamos tarptautinių organizacijų apriepia visas pasaulio šalis, kuriuose yra atitinkamos arklių veislės veisiamos, taigi į tai reikia atkreipti dėmesį. Šiuo metu svarstamos e, trilogo posėdžiuose tarp aplinkos komiteto ir aplinkos tarybos atitinkamas dokumento tekstas ir dokumento tekstas turėtų būti patvirtintas kitą savaitę ir tikimės, kad į reglamentą bus įtrauktos atitinkamos trilogo darybų išvados. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą susijusi su duomenų patikimumu. Iš tiesų, siekiant e, pagerinti genetinę medžiagą, reprodukciniai vėsiniai gyvūnai yra atitinkamai registruojami, indeksuojami e, su registruose ir todėl būtina e, registrus e, registruoti šios duomenys registruose pagal tos pačius e, metodus ir standartus tam, kad tam tikras veisnis jautis neatrodytų tas pats Vokietijoje, Austrijoje ir Švedijoje, jeigu iš tiesų jie yra skirtingų veislių. Taigi labai svarbu, kad e, tiek ES viduje, tiek ir eksportuojančias genetinės medžiagas į kitus pasaulio regionus visi gautų patikimą informaciją dėl, tarkim, veislinio galvijo domenų. Dėl deleguotų teisės aktų parlamentas yra pareiškęs e, tam tikrą nepasitikėjimą jais ir mes dar labiau savo nepasitenkinimą pareiškime dėl to, kad labai daug deleguotų teisės aktų be ŽUP yra naudojama arba siūloma naudoti. Kita vertus reikėtų komisijai uh, palikti tam tikros veikimo laisvės daugiau tam, kad jį galėtų įtraukti e, tam tikras paukščių arba kitų gyvūnų, kurių yra nedidelis skaičius atskiris Europos Sąjungos šalyse <clears throat> veislės į atitinkamus registrus, nes jų mes negalime paminėti viename e, dokumente. Noriu padėkoti šešėliams pranešėjams ir e, kitiems kolegams, su kuriais jau buvau sustikęs per e, atitinkamus sustikimus posėdžius su šešėlinis pranešėjais, kai kurių šešėlinių pranešėjų dar nemačiau, taigi šianksta jums dėkoju už jūsų indėlį į šio dokumento rengimą, kuris e, iš tiesų nėra labai lengvas, nes jame labai daug techninio pobūdžio informacijos. Ačiū. Pradame diskusijas. E, pirmasis žodžio paprašė ponas Ferran. Prašau. Nieko tokio. Jūs e, komisijos siūlo, e, kad naujasis reglamentas e, pakeistų kelis jau dabar galiojančius reglamentus. Kalbėsiu trumpai. Manau, kad atskirų reglamentų skirtų galvijams, keuliams, avims, oškoms ir arklinėms keltų grėsmę Prancūzijoje veisiamų, veisiamiems gyvūnams. Taip pat manau, kad e, naujo reglamento nuostatos e, padarytų kai kurių netokių skaitlingų gyvūnų veisimą daug brangesnių ir kiltų grėsmė, kad šis e, genetinis paveldas apskritai būtų, bus privatizuotas. Man šis projektas e, e, atrodo, kad yra nukreiptas būtent čia privatizavimo linkme ir čia naudos iš to turėtų stambios tarptautinės veisimo kompanijos. Aštuntame punkte pateikiamas, e, pateikiamas filmos nuostatos man atrodytų šiuo metu tikrai labai grėsmingomis. Ačiū. Dabar kalbės ponas Rebėga. Mulțumesc domnului Dan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Danten už jo paaiškinimus, už jo pristatymus. Jis paaiškino, kaip šie du teisės aktai yra susiję. Aš tikrai vertinu jo atliktą darbą. Taip pat vertinu šį reglamentą, kuris tengiasi apijungti atskiras teisės aktų dalis <clears throat> taikomas e, skirtingose valstybėse narėse, ypač kalbant apie zootechninę patikrą. Ja atliks atitingos kompetitingos institucijos kiekvienoje atskiroj valstybei nariai. Nuomonės projekte gerbiami sąjungos principai, juos atsižvelgiama. Tačiau gali kilti tam tikrų keblumų naujose valstybėse narėse. Veisėjai ir veisimo įstaigos yra e, ne, ne vienodai turtingos. Naujose valstybėse narėse tos organizacijos nėra tokios turtingos. Taigi ir programos ne, nėra, vykdomos programos nėra pasiekusios tokios pačios pažangos ir į tai reikėtų atsižvelgti. Labai tikiuosi, kad ponas Danten taip pat į tai atsižvelgs. Mes kalbam apie dvi programas, apie du pranešimus. Galiausiai komisija atsižvelgė į ūkininkų pareigavimus galiausiai, pageidavimus galiausiai šie keturi dokumentai bus sujungti į vieną ir ūkininkams bus daug lengviau suprasti šiuos teisės aktus. Taigi sveikinu komisijos iniciatyvą, manau, kad šis sprendimas yra puikus, Ir taip pat dar kartelį norėčiau padėkoti ponui Danten už anksčiau jo pateiktus paaiškinimus ir už puikų bendradarbiavimą. Dėkoju. Dėkoju, ponas Federli. Dėkoju ponui Dantenui už jūsų pristatymą. Tai tikrai labai techninis ir sudėtingas dokumentas. Turiu keletą pastabų, kurias norėčiau išsakyti, gal grįšim prie jų dar ir vėliau. Komisija tvirtina, kad nebus jokių e, didelių pokyčių sujungus šios keturis dokumentus, tačiau reikia tikrai atkreipti dėmesį į veislynus, nes juose tikrai vyks kažkokių pokyčių. Mes pasisakom už viešą kontrolę, už skaidrumą ir e, tai tikrai turės, tos kontrolės turės pasiekmių. E, mes čia perkeliam nuostatas, kurios yra maisto saugos dokumentuose. Tačiau turim užtikrinti, kad tos nuostatos nesidubliuotų skirtingose dokumentuose. Taip pat e, man kelia nerimo šiek tiek deleguoti į aktai. Tų deleguotų į teisės aktų labai daug. Ir komisija siūlo tuos aktus, nors nėra gavusi parlamento nuomonės ar pritarimo. Todėl manau, kad apie deleguotusius teisės aktus dar reikėtų pakalbėti. Taip pat man kelia keblumų uh, apibrieštis, pavyzdžiui, breed žodis gali reikšti daug skirtingų dalykų. Taigi reikėtų paklausti, kaip skirtingos organizacijos apibrėžia šią savoką. Tikrai turim aiškiai apsibriežti, kad neprikeltume veislynams papildomų problemų. Juk ūkininkams teisės aktai turi būti paprastesni ir geriau suvokiami. Taigi tokios Aldės frakcijos pastabos. Dėkuoju. Dėkoju. Ponas Štaja. Ačiū pirmininkė, atrodo, kad e, e, varioms organizacijoms kyla papildomų klausimų e, šią temą ir aš norėčiau kai kurius klausimus dabar perskaityti, kurias gaunu iš įvairių asociacijų. Pirmasis klausimas yra susijęs su to, ar bus veisinių galvijų veisimo įmonių struktūra keičiama E, nes e, nėra vertimo į prancūzų kalbą, sako pirmininkas, o tai yra svarbu pranešėjui. Dabar atrodo, vertimas atsirado. E, galvijų e, veisimo struktūra pasikeitė kai kuriuose valstybėse narėse, įvairios programos kai kuriuose valstybėse jau nėra įgyvendinamos, kitas taip. Taigi, ar galima suderinti bendrą struktūrą? E, <clears throat> Europos komisija nepripažįsta galvijų ir keulių hybridinio veisimo knygų, ar ateitie būtų įmanoma šioje srityje taip pat suvienodinti tas e, kilmės arba veislių knygas ir galbūt būtų galima suma, supaprastinti e, veislės apibrėžimą. ir kokie būtų, kokios būtų galimybės e, tuos apibrėžimus suvienodinti arba bent jau suartinti ir kokie yra tam keliami minimalus reikalavimai. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponį ir padėkoti ponį Downtown ir komisijai už šį dokumento projektą. Tai yra reglamentas, kuris mums labai svarbus, mums jo reikia. Europos veislynams, ne tik Europos, bet ir visam, visos, viso pasaulio veisėjams tai bus e, reikšminga. Tuo labiau, kad mes kalbame apie genetinės e, medžiagos e, tobulėjimą ir reikia nustatyti deramas sąlygas tai medžiagai atitinkamai tobulinti. Ir jeigu susidurėme su kokiomis e, teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse problemose, vis dėlto norėčiau paraginti pranešėją siekti registrų suvienodinimo E, tai yra tų registrų, kuriuos turime ES valstybėse narėse. Būdamas ūkininkas, naudodamasis tais registrais, aš turiu turėti galimybės išsiaiškinti, gauti informaciją apie at, e, konkretaus e, gyvūno genetinę medžiagą, apie, tas, tos, apie jo e, genetinę raidą ir panašiai. Tad, e, kalbant apie gyvūnų veislių apsaugą, čia mes taip pat dar turėtume siekti patobulinimų. Dėkoju. Ačiū. Norėtume išgirsti ir komisijos atstovą šiuo klausimu. Iš Sanko generalinio direktorato, prašau. Yes, thank you, Mr. Chairman. I, I will be... Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. <clears throat> pasiūlymas yra mano nuomonė pakankamai aiškus. Tai teisinių aktų, kurie jau buvo naudojami daugiau negu 30 metų iš supaprastinimas, kad jie, mes pasitelkiam savo 30 metų patirtį <clears throat> dirbdami šioje srityje. Taigi mes norim, kad veislynai vidiniai rinkoje dirbtų efektyviai. Siekiame užtikrinti, kad e, veisliniai gyvūnai ir veislinės keulės, kurios buvo minėtos, kad vienoj valstybei vienos rūšės veisliniai gyvūnai būtų pripažin, pripažįstami veisliniais. Šarlė Prancūzijoje veislė turi būti laikoma veislinė ir Belgijoje. Taigi tie veisliniai gyvūnai turi būti pripažįstami ir ta viena veislė turi atitikti tuos pačius nustatytus kriterijus ir reikalavimus. Tokiu būdu siekiame užtikrinti, kad tų nuostatų būtų laikomasi, kad veislinai dirbtų vadovaudomasi vienodais, nuostat, vienodais nuostatais ir tie nuostatai būtų pripažįstami visose valstybėse narėse. Buvo kalbama taip pat apie patikros ir kontrolės mechanizmus ta patikra atliekama, ta, tikrinami ne gyvūnai, bet tikrinami veislynai ir nustatoma, kas yra veislinis gyvūnas. Ne mes turime apibriežti ir ne valstybių narių administracijos. Tas paliekama atskiriems veislynams ir veisimo įmonėms, jos turi nusistatyti tam tikras sąlygas ir jas įgyvendinti. Mes taip pat turime saugoti veislinius gyvūnus ir užtikrinti veislių įvairovę Europos Sąjungoje. Taigi dėkoju pranešėjui ir mes toliau su juo glaudžiai bendradarbiausime ir ties, ties šią bylą ir šio dosiją dėkoju. Dėkoju. Pranešėjų žodis jums, ponė Dantan. Bon, Noriu padėkoti visiems kolegoms už dalyvavimą diskusijoje. Manau, kad e, mums e, turėtų labiausiai rūpėti padėties e, nepadaryti dar sudėtingesnė, o išsiaiškinti visus, įnešti daugiau aiškumo Mes tikrai nebandome sumažinti tos veislynų įvairovės atskirose valstybėse narėse. Ypač turint omenyje, kad tos skirtingos su genetinė medžiaga dirbančios organizacijos Mums labai rūpi, kad rinktų skaidriai patikimus duomenis, vadovaudamosi E, vadovaujantis vienodą metodiką arba panašią metodiką ir standartais tam, kad būtų galima šią genetinę medžiagą keistis tiek ES viduje, tiek su kitais pasaulio regionais ir kad galvijų veisėjai, gyvūnų veisėjai, augintojai galėtų pasinaudoti prekybiniuose ryšiuose tiek es viduje, tiek už jos ribų, kad sustiprintų savo konkurencingumą. Žinoma, kad tos genetinės medžiagos ypatumai susijęs su atskiromis veislėmis ir atskiromis gyvūnų rūšimis, tai yra e, galvijais, keuliamis, oškomis, savimis ir arkliniais. Ir todėl čia būtina reglamento tekste labai aiškius e, terminus ir apibrieštis naudoti. Ir aš tikiuosi, kad e, šios temos tikrai pareikalaus ilgalaikį diskusijų, tačiau kad galiausiai, tikiuosi, mes sugebėsime dėl visko susitarti. Labai ačiū, baigiame diskusijas šiuo darbo atvarkės klausimu. Dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoje. Pereiname dabar prie dešimtojo darbo atvarkės klausimo. Tai yra vaisių ir daržovių sektoriaus problemoms. Pranešėjas šio klausimo yra ponas Melo. Mes esame atsakingas komitetas, nuomonė teikiantis komitetas yra dėvė ir biudžeto kontrolės komitetas šiandien pirmą kartą keičiamės nuomonėmis dėl pranešimo savo iniciatyva, kuriame vertinama gamintojų padėtis ir vaisių daržovių sektoriaus padėtis apskritai po 2007 reformos. Šių metų komėsių komisija pateikė tinkamą pasiūlymą dėl teisės akto ir e, galbūt reikėtų atitinkamai pakeisti kai kurias nuostatas, turint omenyje, kad padėtis pasikeitė po 2007 metų reformos ir todėl gamintojų ir e, augintojų vaisių ir daržovių pateiktos pastabos yra svarbios, jas reiktų atkreipti dėmesį komitetas tuo tarpu mūsų mano, kad egzistuoja tam tikros istorinės sąlygos, esama valstybinio teritorijoje žymių skirtumų tarp e, vaisių daržovių augintojų, tai susiję su padėtimi naujose valstybėse narėse veikiančia vaisių daržovo gintojų struktūra. Paskutiniosios BŽP reformos kontekste buvo nuspręsta kurti bendrą vaisių ir daržovių rinką. Komisijos narys Hoganas, dalyvaudamas savo klausimuose, pareiškė ketinimas supaprastinti e, teisinę bazę vaisių ir daržovių sektoriaus ir pažadėjo, kad pakankamai greitų laikų tai bus padaryta. O tai reiškia, kad greitai turėsime vėl grįžti prie šio klausimo svarstymo. Dabar, manau, atėjo laikas suteikti žodį pranešėjui, ponai Melo. Obrigado, Sr. Presidente com, com alguma brevidade, eu não quero ser muito longo nesta minha intervenção, interessa-me sobretudo ouvir os colegas e retirar os contributos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu gana trumpai, nenoriu pernelyg veltis į detalės, nes man svarbu išgirsti, ką kolegos gali, nori pasakyti šią temą. Buvo pateikta komisijos visai eilė įvairių pasiūlymų, rekomendacijų, mes visas jas žinome, nenoriu jums viso to čia dar kartą pristatinėti, E, tie pasiūlymai, rekomendacijos yra tikrai geros, tačiau yra keletas aspektų, kuriuos galbūt reikėtų plačiau panalizuoti. Europos komisija e, remiasi skirtinga realybė, skirtingomis situacijomis e, skirtingose valstybėse narėse, kuriuose iš tiesų egzistuoja labai skirtingas augintojų, gamintojų organizacijų skaičius, kai kur jų iš viso nėra, E, arba jos yra labai silpnos ir neskaitlingos. E, visa, buvo atliekta įvairūs tyrimai ir įsivesta statistika ir statistika rodo, kad 43 e, procentų orga, gamintojų organizacijų būrėsi į grupės, į asociacijas ir sąjungas. Tai yra bendra ES padėtis. Tačiau, kaip sakiau, situacija labai skirtinga įvairiose valstybėse narėse. Vienose jo ta organizacinė struktūra yra stipri, kitose silpna. Ir, e, Europos Sąjungoje vis dėlto tenka konstatuoti, tas šių organizacijų grupavimasis išaugo, tačiau labai dažn, daugelį valstybių narių e, E, ūkininkai net negali pretenduoti ES paramą e, ir tai kelia tam tikrą riziką tiems e, ūkininkams ir daro įtaką produkcijos kainoms. Ir dėl tai artimiausiais metais gali, šio, šio požiūrių situacija netgi pablogėti. Tie ūkininkai, kurie nesi, nesibūrė į atitinkamas organizacijas, yra mažiau apsaugoti. Dėl to reiktų stengtis padidinti tą ūkininkų organizavimosi lygį. Tačiau iš esmės ne, nepanašu, kad dėl to jų pajamos, gaunamos pajamos gali padidėti. Tačiau vis dėlto tos organizacijos e, turi kitų teigiamų uh, aspektų, jos e, saugo, apsaugo ūkininkus nuo krizės padarinių arba sušvelina tuos padarinius. Tačiau visam e, toms organizacijoms burtis e, reikia mažinti biurokratinius reikalavimus, reikia atsižvelgti į skirtingą ekonominę situaciją ir kainodaros padėti įvairiose valstybėse narėse. Taigi, tų organizacijų ar konkrečių ūkininkų, taikomas konkrečios priemonės yra labai svarbios šiame kontekste. Taip pat labai svarbu yra supaprastinimas priemonių ir administracinių reikalavimų gamintojams paprastinimas, kad administracinė našta nebūtų per nelik didelė. Taip pat ir kontrolė, kontrolės mechanizmai turėtų būti supaprastinti dar šį beitą norėčiau pakal, pasakyti apie stambesias naudmenas žemės ūkio plotus. Tai yra specifinis aspektas, kalbant apie šį konkretų pranešimą. Ir čia mes kalbame ne vien tik tai apie šiuos pla, didžiuosius plotus ir stambiuosius ūkininkus, bet vis tiek tai yra tema, kuri yra svarbi ir svarbus aspektas šiame sektoriuje ir reikia jį atsižvelgti. Kitas e, svarbus aspektas yra e, galimybės e, sandėliuoti vaisius ir daržovės. Ir čia šioje srityje neturėtume, būtent kalbant apie šį dalyką, neturėtume palikti likimo valiai ūkininkų, kurie turi nepakankamai pajėgumų šio požiūriu. Uh, turėčiau ir keltą klausimų komisijai. Mes e, e, turime e, nepakankamai aktualios, ne pačios naujausios informacijos iš komisijos ataskaitos. Ji remiasi 2008-2010 metų laikotarpio informaciją ir statistiką. Komisija kalba apie tai, kad ūkininkų organizacijų būrimasis į e, stambesnius vienetus, į asociacijas turėtų būti padidintas. Tačiau kaip tai konkrečiai turėtų būti padaryta? Ar jau dabar egzistuojančios organizacijos turėtų būti dar labiau sustiprintos, ar reikėtų skatinti naujų atsiradimą? Kaip įsivaizduoja komisija? Taip pat kyla klausimas, kaipgi tą jų jungimasi į grupės būtų galima e, skatinti remiantis e, plotų dydžių. Dėl veiklos programų mes e, neturime pakankamai išteklių tokioms programoms kurti, skatinti ir reikėtų skatinti, pažiūrėjau, mokslinių tyrimų plėtrą šioje srityje, paprastinant įvairius biurokratinius reikalavimus. Ir šioje srityje iš tiesų mes dar daug ką turime nuveikti, nes situacija labai sudėtinga. Aš manau, kad e, biurokra, tos biurokratinės kliūtis bent iš dalies yra sėtinos ir su nacionaliniais teisės aktais Pagaliau reikia pasakyti, jog reikia nustatyti labai aiškius e, nacionalinių veiklos programų gyvendimo ir sudarimo ir gyvendimo kriterijus. Man labai įdomu būtų išgirsti, ką apie tai mano kolegos ir šešėliniai pranešėjai. Dėkoju. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy. Dėkoju už pranešimą. Žodis dabar suteikiamas parlamentarams. Monsieur le Président. Ačiū, pana pirmininkė. Skaitydamas šį pranešimą, manau, kad reikėtų įvertinti tam tikrame kontekste, kur kalbame apie šviežius vaisius, šviežius vaisius ir daržovės, mes turime omenyje apie nesandėliuojamas daržovės, nesandėliuojamas vaisius ir apie e, kitas daržovės ir vaisius, kurie yra sandėliuojami. Aš kalbam apie 50 skirtingų produktų, 35 e, rūšių daržovės ir 15 rūšių vaisius. Ir, e, <clears throat> todėl šis sektorius e, yra labai įvairialypis, gaminama vietose, e, gaminami vaisiai daržovės auginami vietoje, jie yra gabenami toliau, suvartojami tiek vietoje, tiek ir toliau. Ir šis sektorius patiria didžiulę konkurenciją, todėl būtina sustiprinti gamintojų, augintojų mm, pajėgas ir įgaliojimus gamintojų organizacijos yra susirūpinusi, savai suprantama, tačiau aš, e, kadangi pati auginu daržovės, puikiai suprantu, kad e, gamintojų organizacijos e, turi nedaug galimybių plėstis, ypač turint omenyje, kad veikia labai daug šešėlinių, šešėlinio verslo šioje srityje gamintojai baiminasi prarasti ES paramą, tačiau teikiami pasiūlymai tikrai ne atliepia visų lūkesčius, negali išspręsti mūsų visų problemas. Taip pat yra ir jaučiame būtinybę tarp gamintojų organizacijų pagerinti bendradarbiavimą. Nepaisant jų dydžio, e, būtina suteikti gamintojų organizacijoms daugiau galių tiek tiems, kurie dalyvauja įvairiose asociacijose yra jų nariai, tiek ir nepriklausomiems smulkiesiems gamintams taip pat reikėtų daugiau dėmesio ir lėšų skirti vaisių ir daržovių geresniam pristatymui Europos Sąjungoje. Turintamenyje, kad komisija savo pasiūlyme remiasi 2008 metų duomenimis, o mes jau gyvename beveik 15 metais, tai čia būtina duomenis atnaujinti, kalbant apie gamintojų organizacijų patrauklumą. Reikėtų e, veiksmingiau gyvendinti veiklos programas ir daugiausiai dėmesio skirti gamintojų pajamoms, kadangi e, turint omenyje, kad bendromis pastangomis galima sumažinti gamybos sąnaudas, tai turėtų atsiliepti ir vaisių ir daržovių kainoms. Reikėtų peržiūrėti tinkamus konkurencijos teisės aktus tiek peržiūrint gamintojų E, organizacijų įgaliojimus, e, tiek ir daugiau dėmesio skiriant e, pavieniams gamintojams. Ir reikėtų pasitelkti tiek makronominį, tiek mikroekonominį požiūrį, ieškant tvarių sprendimų. Ir galbūt komisija, atkreipdama dėmesį mūsų šeštas pastabas, galėtų su konkretinti ir patikslinti savo pasiūlymus šiuose sritise. Ačiū. Ponas Erdos dabar kalbės. Eh, Ačiū, pana pirmininkė. Pritariu visoms išsakytoms mintims, ypač dėl to, kad regionuose atskirose ES esama didžiulių skirtumų tarp atskirų valstybių narių, niekas tuo nebejoja. Jūs e, uždavėte klausimą apie tai, koks yra šių komisijos veiksmų tikslas. Mes manome, kad reikalą reikėtų įvertinti iš naujo ir iš esmės ir pasirinkti visiškai naują požiūrį. Turėtume e, taikyti visai kitokias taisyklės susijusias su parama gamintojų organizacijoms. Visi siekia biurokratijos mažinimo, procedūrų supaprastinimo tam, kad gamintams nereikėtų kiekvieną dieną užpildyti krūvos naujų popierių. Tačiau e, aš manau, kad reikėtų peržiūrėti e, visą sistemą iš esmės, ypač paramos ir išmokų tiek tiekimo sistemą. Tai kyla klausimas, ko mes norime šiais veiksmais pasiekti, koks yra mūsų pagrindinis tikslas. Ačiū. Ačiū, panas Kaputo dabar. Eh, grazie Presidente. Beh, questo è un dossier molto importante, come diceva. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai labai svarbus klausimas. Kolegos jau tą pabrėžė iš tiesų labai svarbu būti sektoriaus dalyviu, kad galėtum suvokti, kaip veikia gamintojų organizacijos ir kokią įtaką tom organizacijom turi šie pokyčiai. Aš suprantu, kodėl išsakoma kritika šioje ataskaitoje. Aš manau, kad būtent į tą išsakytą kritiką reikia atkreipti dėmesį tikrai turim parengti pakeitimų. Bet kokiu atveju labai svarbu aptarti šį klausimą, išsiaiškinti tas dalis, kurios e, kelia keblumų ir supaprastinti teisės aktus. Daugelį valstybių narių tikrai e, gamintojai nesibūrė į organizacijas, todėl kad gamintojai yra smulkus. O taigi, e, reiškia, kad nėra profesionalios valdysenos šiame sektoriuje. Ir čia yra šio sektoriaus achilo kulnas. E, regionai, kaip minėta, skiriasi. E, profesionalumo ir valdymo lygis regionuose skiriasi. Tad organizacijų yra labai daug, jos yra skirtingos ir skirtingose valstybėse narėse jų struktūros smarkiai skiriasi. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir šias problemas reikėtų išspręsti. Aš esu tikras, kad mes e, savo tikslų pasieksime ir dirbsim daug aiškiau, nes sektorius tikrai yra sudėtingas Ir tikrai turim pasinaudoti šią galimybę, kad supaprastintume procesus, kad darbas vyktų veiksmingiau. Žinoma, e, narios, valstybėse narėse esantis gamintojos organizacijos turi gauti techninę e, pagalbą, joms turi būti pateikiama informacija, kaip pildyti atitinkamus blankus ir taip toliau. Vaisių ir dažovių sektorius e, netinkamai vystosi. 2007 metais buvo įvykdyta reforma, pasikeitė tam tikri e, valdymo organai, buvo siekiama sumažinti sektoriaus problemas E, buvo siekiama didinti gamintojų organizacijų asociacijų skaičių, buvo siekiama padėti gamintojams. Tačiau per krizę šie rezultatai nebuvo tokie veiksmingi, kaip kad mes tikėjomės. Kai kuriuose valstybėse vykdomos programos apskritai nedavė jokios naudos ir nepridėjo jokios vertės produktai nebuvo pardavinėjami tai, e, taip tinkamai, kad būtų uždirbamas e, didesnis pelnas. Gamintojų, smulkus gamintojai tikrai susiduria su problemomis, jų situacija yra prasta ir mes turim užtikrinti, kad organizacijos veiktų efektyviau ir taip pat turim renkti E, rekomendacijas atsižvelgdami į visą plejadą e, smulkių gamintojų, kurie nesibūrė nei į organizacijas, nei į asociacijas. E, turim užtikrinti, kad jie geriau funkcionuotų rinkose. Taigi turim susidėlioti prioritetus, nusistatyti aiškius tikslus, kad veiktume tiksliai ir pasiektume nustatytų tikslų. Mes turim nusistatyti tikslius strateginius tikslus ir tikrai turim pagerinti šio sektoriaus konkurencingumą. Mums reikia tinkamai veikiančių sistemų, kurios e, padėtų nedidelėms gamintojams. Jeigu užtikrintume didelių gamintojų stabilumą, užtikrintume ir rinkos stabilumą, viskas taip pat turėtų būti paremta partnerystė. Pasienio zonose esantys gamintojai turėtų bendradarbiauti vieni su kitais. Turėtų taip pat apsibriežti aiškius tikslus ir nurodyti, kokių tikslų jie siekia. Turi būti vykdomos regioninės programos bet europinių lygmenių turi būti nustatyti aiškus strateginiai tikslai. Reikia steigti ir smulkių gamintojų asociacijas ir užtikrinti, kad jos <clears throat> dirba tinkamai, joms tinkamai atstovaujama valstybiniu ir europiniu lygmeniu. Reikia užtikrinti tinkamą partnerystę. Taip pat, kaip minėta, reikia mažinti biurokratizmą šiame sektorė. Daugelis mažų gamintojų tiesiog nesugeba susidoroti su šia biurokratinė našta. Turim skatinti vyriausybės, kad jos mažintų biurokratinę naštą. Dėkuoju. Ponas Agnių. Ačiū, panė pirmininkė. Daug dalykų buvo paminėti. Nenorėčiau jų kartot. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Melo už jo pranešimo aukštą kokybę. Šis sektorius patiria sunkumų. Ta puikiai žinome, remdamėsi informaciją iš kai kurių valstybių narių. Ir nepaisant vykdomų reformų, nedaug kas pasikeitė, kalbant apie intervencinius supirkimus ir kurie taikomi vaisiams ir daržovėms. Tai, kad e, e, gamintojų organizacijos nėra pakankamai stiprios, parodo, kad reikia joms skirti daugiau paramos, pagalbos, nes e, labai daug gamintojų neturi galimybės gauti ES paramos. Todėl aš Pritariu kolegų pasiūlymams atnaujinti informaciją. Tikrai mes negalime 2014 e, metais pirminėdami sprendimus vadovautis 2008 metų duomenimis ir remtis. Todėl, e, ponė Dilaje, e, atkreipė dėmesį į tai, kad e, dėl dabartinės paties labiausiai kenčia smulkiai gamintojai ir augintojai. Ir kuomet e, išsameu įvertiname skiriamą paramą, tai liūto dalį šios paramos gavo iš ES e, didžiosios gamintojų organizacijos o smulkiai nieko negavo. Aš e, pritariu pasiūlymams e, skatinti tarpusavio ryšius tarp gamintojų organizacijų, tačiau taip pat ir komisijos noriu paklausti, kaip galėtume pagerinti gamintojų e, organizacijų reputaciją, jų patrauklumą padidinti tam, kad galėtume padidinti vaisių ir daržovių E, komercinę vertę. Manau, kad kalbant apie krizės valdymą, e, šiame sektorėje reikia pateikti konkrečius, tikslesnius pasiūlymus, kurių mes ir laukiame. Iš komisijos ypač pasiūlymų, kaip stabilizuoti kainas. Buvo pasduos klausimas, kaip supaprastinti dabar galiojančias taisyklės. Manau, kad visiems šis pasiūlymas patiko, manau, kad reikia tęsti pradėtus darbus tam, kad dabartinės taisyklės būtų veiksmingai supaprastintos, tam, kad būtų galima pagerinti padėti šiame sektorėje ateityje. Osdanta. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šis prašymas yra jau šiek tiek senstelės, tai tiesa. Tačiau uh, Negalima praleisti pro pirštus kai kurių dalykų, e, būtent tų, kad e, jame konstatuojama tam tikro laikotarpio padėtis vaisių ir daržovių sektorija, nes e, nuo 2007 iki 2009 metų perkamoji gale tuo metu dar augo. Ir mes puikiai žinome, kad didėjant perkamai galiai daugiau perkama vaisių daržovių, o tai reiškia, kad mes nesugebėjome tinkamai reaguoti į vidaus paklausą ir taip pat praradome eksporto rinkas tuo metu. Todėl būtent į šiuos pirminės svarbos klausimus pirmiausia reikia atkreipti dėmesį, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką. Kitas aspektas susijęs su tuo, kad uh, politinės priemonės įgyvendamos nuo 7 metų iš esmės padėties nepakeitė, nes e, ji netapo e, geresnė ir e, norėdami suvaldyti krizę ir padėti mažoms gamintojų organizacijoms tomis priemonės, kuriomis siūloma, būtų tas pats, kaip bandyti rašyti šakėmis ant vandens, nes reikia ilgalaikio poveikio priemonių. E, todėl e, rengiant pranešimą apie e, tarptautinę prekybos organizaciją, bendro žemės ūkio politikos reformos kontekste mes pareiškime pagėdavimą kad e, tam tikros intervencinių supirkimų priemonės būtų sukonkretintos. Ir kiek aš žinau, kadangi nebuvo patvirtinti visi reikiami dokumentai, tai šios priemonės nebuvo pradėtos taikyti ir kadangi apie tai jau seniai kalbame, tai reikia kaž, kažkada jau pradėti veikti, nes šiuo metu mes negalime e, daryti jokių išvadų, ar pradėtos reformos kaip nors pagerino situaciją. Mums ropė, prašau. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai ačiū pranešėjui už pranešimą. Manau, kad klausimas pakankamai įdomus ir tai, kad e, nuo 2007 metų pradėjus organizuoti, na, nežymiai kažkas pasikeitė, rodo, arba pati programa yra neefektyvi, arba jos paprasčiausiai nereikia tos programos. Ir iš tikrųjų šiandieną, jeigu per visą sąjungą yra susivienyje tik 43 procentai, o atskirose šalyse, e, na kaip pavyzdžiui ir mano šalyje Lietuvoje, beveik nesusivienyje, aš bandžiau aiškintis vietoje priežastis, kokiosgi konkrečios priežastis, e, e, kodėl žmonės nenori jungtis. Liktai iš šalies žiūrint naudinga, efektyvu, perspektyvu bet e, kai pradedi nagrinėti, kalbėti su gamintojų organizacijom, tai tie, kurie jau šiandieną apsijungia, jiem paprasčiausiai nėra jokio noro ir poreikio priminėti naujus. Tai galbūt galima galvoti šitoj vietoj, kad e, skiriant paramą esančiom gamintojų organizacijom, kai vienas iš kriterijų turėtų būti e, didinimas narių skaičiaus priimant e, mažus e, e, e rinkos dalyvius. Kai kalbi su mažais rinkos dalyviais, kodėl jūs nesijungiant, e, na, jie paprasčiausia nepajėgus to padaryti, jie per maži. Ir gaunasi užbūtas ratas, reiškia, e, didelį nepriima, maži negali susivienyti. Kalbant e, apie didelius, kurie neturi, susi, nėra susivienyje, jie aiškina, kad mums nėra ir poreikio vienytis, kadangi esam dideli ir mūsų produkcija yra konkurencinga, mes galim savo produkciją tiekti į prekybos tinklus ir su mumis deras ir tarėsi. Tai manau, kad e, tas mechanizmas, kuris sukurtas, tikrai ne visom šalim tinka ir e, būtent reikia galvoti, kaip padaryti, supaprastinti bent jau pradžiai, kada šalyje įsikurtų bent pusė susivienytų gamintojų organizacijas, galbūt e, leisti jiems išplėsti laikinai teises ir leisti investuoti investicinius projektus. Taip pat e, reiktų galvoti, kad e, gamintojų organizacijos priminėtų naujus narius ir tokiu būdu e, būtų konkretūs pavyzdžiai atskirose vietose. Na ir turbūt, e, kad pasiekti rezultatą, tai mes tikrai turim e, reiškia, kažkodėl tai į asociacijas atstovavimui yra susijungę, mato interesą. Tai lygiai taip pat reikia surasti čia interesą, kad matytų konkretų interesą, tada mes tikrai turėsim rezultatą. Ir aš tikrai siūlau pakankamai na, konkrečiai ir tiksliai transformuoti e, šitą, e, sakykime, gamintojų organizacijų sistemą pagal atskiras valstybės, nes atskirose valstybėse yra labai skirtingos situacijos ir gamtos sąlygos. Ir dar manau, kad galima būtų e, per gamintojų organizacijas žiūrėti ir ekologiškumo reikalus ir kartu paramą susijęti ir su ekologiškumu. Ačiū. Dziękuję. Bardzo proszę pana posła Dorfmana. Danke, Herr Vorsitzender. Ja, ich kann in die negative Grund... Ponas Dorfman, ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, ne visiškai pritarčiau toms teig, tai teigiam, tai, tom teigiamom mintim susijusiam su gamintojais. Iš tiesų, tie e, ūkininkai, jie turi laisvą valią burtis į organizacijas arba ne. Ir yra pakankamai nemažai ūkininkų, kurie naudojasi tokią galimybę ir tomis visomis turimomis priemonėmis. Ir sakyti, kad pastaraisiais metais. E, E, bendradarbiavimo mastas neišaugo, vis dėlto reikia, reikėtų pasiaiškinti, kodėl. Ar dėl to, kad priemonė neveikia, ar dėl to, kad teisėkūra nepakankamai veiksminga, ar yra kažkokių kitų priežasčių, kaip kai kuriuose valstybėse narėse. E, pavyzdžiui, net neegzistuoja tokia bendradarbiavimo kultūra ir gamintojai nenori e, burtis į organizacijas. Aš galiu apie tai ramiai pasakoti, kadangi esu iš regiono, kuriame uh, yra e, e, auginama apie 50 procentų visų obolių skirtų ES rinkai, tai yra milijardai, e, milijardus eurų siekianti rinkos dalis. Ir reikia pasakyti, kad tai yra, ta koncentracija buvo įmanoma dėl to, kad būtent augintojai E, būrėsi į stambes organizacijas, kurių pači, e, trys yra pačios stambiausios ir užima didžiąją rinkos dalį. Aš manau, kad e, tai, ką pasakė kai kurie kolegos, kad mes pernelyg silpnai taikom, taikome pernelyg silpnus intervencijos mechanizmus, tačiau tai nėra mūsų uždavinys. Uh, Juk pagrindinis tikslas yra tos e, auginamus, auginamą produkciją tinkamai ir veiksmingai realizuoti rinkoje. Ir e, tam tikrose e, specifinėse situacijose galbūt reikalingi tokie intervenciniai mechanizmai, tačiau įprastomis sąlygomis reikia užtikrinti sąlygas tuos produktus parduoti stambiose prekybos centruose ir kitose vietose, taigi jos kiek manoma efektyviau realizuoti. Kaip būtų galima pagerinti turimus mechanizmus? Aš e, nemanau, kad e, mes turėtume e, dar labiau atlaisvinti reikalavimus ir taisyklės, kurios reglamentuoja būrimosi į organizacijas, principus ir praktiką. Manau, kad mes taip tikrai nepadarytume pas, paslaugos gamintojams. Tie kriterijai turi išlikti pakankamai aiškus ir pakankamai mm, griežti. Ir pats klausimas, e, kodėl kai, kurio, kai kuriuose regionuose ar šalyse, valstybėse narėse ne, to, to, ūkininkai nėra linkę jungtis į organizacijas, galbūt tai yra daugiau filosofinio pobūdžio klausimas, tai yra, tai, tai, tai yra susijęs su bendra kultūra ir su pačių ūkininkų nenoru organizuotis. Dėkoju. Mulțumesc, domnule președinte. După cum sublinia și domnul. Dėkoju, ponė pirmininkė kaip buvo teigiama, ataskaita paremta informacija ir duomenimis gautais iš valstybių narių, kaip jos įgyvendina šią reformą ir ta informacija remama metinėmis ataskaitomis. Kaip žinome, BŽUP reforma ne tikrai Europos uh, E, vaisių ir daržovių sektoriaus labai stipriai nepakeis. Tačiau ES ir toliau teikia paramą gamintojų organizacijas pasitelkdama veiklos programas, išskyrus dvi išimtis. Visų pirma, galima kurti veiklos fondą ir per jį galima gauti finansinės išmokas kurios skiriamos organizacijos. Tai toks būdas gauti paramą iš ES, bet to pasitelkiama ir krizės valdymo priemonė. Manau, pakankamai e, teisinga teikti, kad gamintojų, gamintojai turėtų burti į, burtis į organizacijas, nes jų balsas yra geriau girtimas. Tačiau neturim nekreipti dėmesio ir į tas valstybės narės, kuriuose organizacijų yra mažiau. Visas, e, į visas valstybės narės reikėtų žiūrėti vienodai valstybės ir į tas, kurios turi tokias organizacijas, ir į tas, kurioms tokių organizacijų trūksta. Taigi mes nenorim, kad ataskaitoje būtų pateikti duomenys tik keliose sąjungos šalyse, o ne apžvelgtume visos ES padėties. Ponas De Castro. Dėkoju. Aš norėčiau labai trumpai pabrėžti, kad e, kalbam apie priemonę, kuri yra tik viena iš daugelio mūsų e, turimų žemės ūkio sektoriaus priemonių. Mes tikrai turim skatinti gamintojus burtis į organizacijas, ypač mažuosius gamintojus, nes toks modelis puikiai veikia. Žino, žinom, kad e, sektorius yra labai susiskaldęs, daug yra uh, mažų gamintojų ir būrimasis į organizacijas yra sudėtingas, tačiau vis tiek turime bendradarbiauti, asociacijos turi bendradarbiauti, nes susibūrusi organizacijas ir asociacijas daug geriau realizuoti produktus rinkoje. Rinkoje kai kuriuose šalyse tikrai susidurima su krize dėl to, kad rinka nėra pakankamai lanksti 2007 metais buvo įvykdyta reforma ir iš tos reformos gaunam naudos. Dabar Rusijos embargo metu rinka tikrai patiria krizę, bet vidaus rinka padidėjo. Kai kurios organizacijos turėjo kitaip realizuoti produktus, negalėjo jų parduoti ir tos nuostatos yra taikomos, iniciatyvos yra naudingos ir turim tikrai atsižvelgti į teigiamas nuostatas, o ne tik kalbėti apie tai, kad e, reforma net nešė jokios naudos. Dėkuoju už pristatymą dar kartelį. Dėkuoju. Kitas kalbėtos panas Peti ponė Peti. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponui Melo už pateiktą pranešimą. Pranešėjas aiškiai išvardijo visas problemas, su kuriuom susiduria valstybės narės. Aš pati tikiuosi, kad komisija pateiks paaiškinimus ir atsakys į pranešėjo užduotus klausimus. Taigi, tikrai laukiam kokių nors sprendimų dėl mažųjų gamintojų, juk, kaip minėta, organizacijų yra tik 43 ir tokia informacija mus tikrai turėtų jaudinti. Gamintojai prastai būrėsi į organizacijas, organizacijų nepakanka ir tai rodo, kad priemonės nėra visiškai veiksmingos. Taigi komisija turėtų peržiūrėti šią programą ir pateikti priemonės, uh, kurios padėtų geriau burtis į organizacijas. Dėkuoju. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas ponas Fahan. Ačiū, ponė pirmininkė galbūt galėtume paklausti, svarstydami šį pranešimą, Moldovas ar norėtų pirkti mūsų vaisių daržovių. Na, tačiau aš, <clears throat> baigime juokauti, e, kadangi nėra veiksmingo reglamento, tai dabartinė E, gamintojų organizacijų struktūra nieko negali padaryti prieš atitinkamus laisvos prekybos sustarimus, kitas laisvos rinkos priemonės, socialinis dempingas iš tam tikrų valstybių narių apriboja veikimo laisvę šiame sektorėje ir tas socialinis dempingas ES viduje ir yra atsakingas už tą pusiausvėros sutrikdymą dėl to daromas spaudimas mažinti kainas, derantis dėl vaisių daržovių pirkimo sutarčių. Prancūzijos e, gamintojai, kurie patiria tris kartus desnės sąnaudas palyginti su Italijos e, arba Vokietijos kitų šalių e, gamintojų organizacijomis, ši našta apskaitai tampa nepakeliama. Ačiū, ponai Budau, žodis. Ačiū, pan pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Melo už suteiktą informaciją, tačiau norėčiau sukritikuoti komisiją, nes uždaviau labai tikslų klausimą, kodėl komisija rėmėsi 2008 duomenimis ir tikrai nemanau ir netikiu, kad komisija neturi naujesnių duomenų tam, kad mes žinotume, kokia yra aktuali padėtis Taip pat puikiai žinau, kad komisija e, svarsto ir kitas priemonės, ieškant alternatyvių sprendimų vaisių daržovių sektorių. Mes kalbėjome apie, dabar kalbame apie vaisių daržovių sektorius problemas dėl Rusijai taikomų sankcijų ir iš Rusijos pusės taikomų sankcijų sankcijų, tačiau puikiai žinome, kad 15 metais atsisakydami pieno kvotų taip pat ir šiame sektorėje sulauksime nemažai problemų. Tai buvo jau paminėta, kad mes negalime priversti gamintojų burtis į tam tikras organizacijas, tačiau turime sudaryti sąlygas e, to bendradarbiavimo, geresnės sąlygas burtis iš šios organizacijos ir bendradarbiauti tam tarpusavėje tam, kad jos galėtų būti geriau pasirengusios tokioms krizėms kaip e, dabar santykiuose su Rusija, kad e, jie galėtų kurti bendromis pastangomis veiksmingesnę infrastruktūrą savo gaminiams e, realizuoti ir kad jų darybinės pozicijos su prekybos centrais būtų daug svaresnės. Taigi, manau, kad tokių geresnių sąlygų sudarimas būtų joms labai naudingas. Ačiū. Posiu Sebastija, bardzo proszę. Ačiū, ponas Sebastija. Muito obrigado. Primeira coisa que eu queria fazer é felicitar o senhor Melo pelo seu trabalho. É, com, tem o problema que já se falou aqui. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti pono Melų darbu. Jisai pradžioje minėjo labai svarbią problemą. Uh, ir pateikė atitinkamą informaciją. Ir mano regione mes taip pat turime gerai veikiančias augintojų organizacijas, kurio, pavyzdžiui, apelsinų, alyvogių gamintojų, augintojų organizacijos. Tai yra svarbios, svarbus produktai Europai. Ir šioms organizacijoms svarbiausia yra tinkamai apsaugoti savo e, narius, taip pat užtikrinti atitinkamą gamybos, produkcijos lygį ir e, apginti ir vartotojų interesus, tačiau dabar tie gamintojai susiduria su didelėmis, pavyzdžiui, e, realizavimo trečiųjų šalių rinkose problemomis. Mes e, iki šiol turėjome tokį iš organizacijų veiklos modelį, koks jisai buvo ir dabar jau reikėtų pasirūpinti, kad tos šalis, kurios neturi nustačiusios specialių kokybės e, produktams kriterijų, kad joms būtų padėta tokius įsivesti, nes negalime leisti, kad e, būtų taikomi skirtingi kokybės reikalavimai. Dėkoju. Pani poseł Harens Garcia. Como era portugués. Sí, pues muchas gracias. Pone Rantkarsija. Eh, la propuesta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad komisijos pasiūlyme yra nemažai minčių, kurias mes jau kurį laiką aptarinėjame. Ir gerai tai, kad komisija supranta, kad tam tikri vykstantys veiksmai nevyksta taip gerai, kaip turėtų. Tikrai procesai yra sudėtingi, labai didelė biurokratijos našta. Todėl labai gerai, kad tos problemos matomos ir kad jos yra aptariamos. Komisija, taryba, parlamentas turi parengti teisės aktus, kurie padėtų išspręsti šias, šios sektoriaus E, problemas tiek kalbant apie mažus, tiek apie didelius gamintojus. Viduržėmio regiono valstybės tas problemas puikiai suvokia ir siekia jas išspręsti. Krizės valdymo priemonės turėtų būti geresnės, reikėtų kalbėti apie didesnės gamybos apimtis, reikia kalbėti apie pagalbą tiekiant produktus į rinką Reikia peržiūrėti visą valdysenos sistemą. gamintojų organizacijų veiklą ir struktūrą ir kitus dalykus taip pat reikia aptarti. Mes susidurėm su daugybė problemų, tas problemas reikia spręsti efektyviai. Galime imti pavyzdžius iš kitų sektorių. galbūt kai, kurias, kai kurius teigiamus aspektus galima perkelti ir į vaisių daržovių sektorių, kad išlygintume pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą. Žinoma, kad reikia ne tik nacionalinių lygmenių reglamentuoti, bet ir Europos Sąjungos lygmenių reglamentuot kainų nustatymą aš manau, kad šis parlamentas tam pritartų. E, reikia spręsti krizinės situacijas ir aprašyti, kaip tokiomis situacijomis elgtis. Krizės gali būti vidinės, jas e, gali, jos gali atsirasti ir dėl uh, eksporto trūkumo ir tikrai reikia apie tai kalbėti. Šiandien mes apie tai jau diskutavome ir anksčiau apie tai buvo kalbėta gamintojų organizacijos e, nebūtinai visada mato buvimo organizacijai privalumus, mes turim tuos privalumus išvardyti ir jeigu jie mantys, kad yra naudinga burtis į organizacijas, tai ir krizės metu jie dirbs drauge gerokai efektyviau. Dėkoju dar kartelį už šį pranešimą ir jis tikrai puikiai papildo komisijos pranešimą ir atspindi mūsų nuomonę. Dėkoju. Dabar norėčiau uh, suteikti žodį direktorato atstovui ir turime baigti klausimą nagrinėti iki penktos, nes penktą turėsime komisijos narį čia. Dėkoju, ponia pirmininkė, už suteiktą žodį. E, labai sveikinta, sveikintina pono Melo iniciatyva ir apskritai viso komiteto darbas. Šis klausimas yra labai aktualus to, e, šį pranešimą paskatino mūsų kovo mėnesį pateikta ataskaita. Taigi mūsų as... ataskaitoje pateikime trys iššūkiai, su kuriais susiduria vaisių ir daržovių sektorius. Juos taip pat išvardijo ir pasisakė parlamentarai. Visų pirma, mažėjantis vaisių ir daržovių vartojimas Europos Sąjungos. Antra, nepakankamas gamintojų konkurencingumas. Mes nesame pakankamai pajėgus konkuruoti su trečiosiomis šalėmis. Ir trečiąjį aspektą e, jau minėjo keli e, pasisakę parlamentarai, tai yra krizės valdymas e, vaisių ir daržovių sektoriuje. Tai šis sektorius labai skiriasi nuo kitų rinkų, nes produktai yra lengvai gendantys, rinkos nėra pakankamai lankščios. Ir taip yra, komisija čia irgi nieko negali padaryti. Taigi vaisių ir daržovių rinka skiriasi ir darbas su jie skiriasi, gerokai skiriasi, pavyzdžiui, nuo mėsos rinkos, todėl ir priemonės taikomos visu, visiškai kitokios. Ir ši rinka visą laiką buvo pakankamai atvira ir liberali. Mes e, e, stengiamės reguliuoti importą ir ginti mūsų vietinius gamintojus. Taigi, kovo mėnesio ataskaitoje nuro, nurodyti rezultatai yra tikrai liūdinantys. E, nepakankamai turime organizacijų. Tačiau, jeigu pasižiūrėtumėt skaičius, tai pamatytumėt, kad nuo 2000 E, septintų organizacijų procentas išaugo. 2007 metais šis procentas buvo 37 procentai. 2010 metų e, duomenimis šis, procesas yra, e, šis procentas yra 43. Taigi pro, progresą matome, bet jis yra pakankamai lėtas. Taip, skaičiai yra šiek tiek pasenę. Aš esu tikras, kad turim 2011 ir 2000 metų, 2012 e, metų duomenys. Ir visi ši duo, šie duomenys yra pateikiami valstybių narių. Mes patys komisija šių duomenų neturime. Taigi todėl kai kurie skaičiai šiek tiek vėluoja. Bet visgi dar susidurėme su iššūkiais ir skaičiai tikrai yra liūdinantis, jeigu lyginam atskiras valstybės narės. Pavyzdžiui, E, mano šalyje, iš kurios aš e, kilęs, Niderlanduose beveik šimtas procentų gamintojų būrėsi organizacijas. Kitose naujose valstybėse narėse šis procentas yra lygus nuliui. E, tokie skaičiai tikrai kelia rūpestį ir mes turim šias problemas spręsti, mes turim imtis kažkokių konkrečių sprendimų. Būtent todėl su valstybėm narėm ir su jomis diskutuojame, ieškom sprendimų, kaip pagerinti šią situaciją. Du dalykus aš jau paminėjau. E, komisaras klausime pažadėjo supaprastinti šio sektoriaus veikimo principus, jis taip pat e, įsipareigojo įvykdyti, peržiūrėti visą vaisių ir daržovių sektorių, vykdyti reformas ne vėliau kaip iki 2018 metų. Taigi viskas jau pradėta. Supaprastinimo procesas jau pradėtas ir reforma taip pat yra pažadėta ne vėliau negu 2018 metais bus teikiami pasiūlymai. Pono Melo pranešimas tikrai labai svarbiai prisideda prie šių vykstančių procesų. Dabar dar labai trumpai atsakysiu į užduotus klausimus. Taigi, ką galime padaryti, kad ši prasta situacija pasikeistų? Uh, ką daryt, kad daugiau gamintojų burtųsi į organizacijas valstybėse narėse. E, teikiame subsidijas, kurios siekia 4,1 e, rinkos e, vertės. Ir šis dotacijų procentas skiriamas kasmet. met Taigi, susibūrę į organizacijas gamintojai gauna finansavimą. Be to, jeigu norima burtis į organizacijas, taip pat skiriamas finansavimas. Bet kaip jūs jau minėjote, tas finansavimas nepakankamas, to neužtenka. Kodėlgi gamintojai nesinaudoja tokiu mūsų pasiūlymu? Taip, iš esmės tai yra nacionalinis, istorinis, kultūrinis dalykas ir priežastys glūdi štai čia. Mums labai sudėtinga pasikeisti, mums reikia laiko. Mes visada esam įsitikinę, kad laikui bėgant situacija pagerės, tačiau iš tiesų procesas trunka labai ilgai be visa ko, be ES skiriamos paramos, Valstybės narės taip pat gali e, skirti paramą. E, mes siekiame, kad valstybės narės skatintų gamintojus burti su organizacijas skirdamos paramą, bet panašu, kad gamintojams to nepakanka. Taigi Europos Sąjungos lygmenių mes turėtume paskatinti keitimąsi informaciją, kad gamintojai e, iš tų valstybių narių, kurioje susibūrė organizacijas, pasakotų e, tų valstybių narių gamintojams, kuriuose tų organizacijų mažai, kad situacija pagerėtų. Ir galiausiai dar vienas labai svarbus elementas, tai yra supaprastinimas. Daug iš jūsų apie tai kalbėjote. Mes taip pat pritarėme, kad kurti gamintojo organizaciją e, turėtų būti paprasčiau. Taigi dėkoju ponę pirmininkę už suteiktą žodį, dėkoju pranešėjui už pateiktą pranešimą ir dėkoju Jums už diskusijas. Bardzo dziękuję. Oddaję głos panu sprawozdawcy. Dėkoju. Labai ačiū steikiu žodį pranešėjui, kadangi komisijos narys jau laukia savo eilės, tai tikiuosi, kad e, kalbėsite trumpai ir į temą. Labai greitai. Pone pirmininkė, apibendrinti diskusijos, kaip minėjau, man buvo labai svarbu išklausyti skirtingų nuomonių pozicijų, jas pasižymėjau ir jos bus labai man naudingos. Toliau rengiant šį pranešimą, manau, kad visi sutarė dėl diagnozės. Ir visi teigia, kad reikia kažko imtis tam, kad uh, būtų galima geriau pasinaudoti gamintojų organizacijomis. Siekiant pagerinti padėtį sektorėje, pritariu pono Dorfano mintims, tačiau vien jas įgyvendinti nepakanka ir tai nėra vien kultūrinių skirtumų klausimas. Ir žinoma, ne visos valstybės narės yra panašioje padėtyje, nes yra šalių, kuriuose ši sistema veikia dėl to, kad e, dėl tam tikrų ankstesnių ypatybių ir aplinkybių gamintojų organizavimos lygis yra žymiai didesnis. Kitose šalise tuo tarpu tokių aplinkybių nėra. E, daugelį valstybių narių buvo įsteigtos gamintojų organizacijos, tačiau E, kai kurių iš jų rankos yra surištos ir jos de facto neturi galimybę atstovauti gamintojų interesams. Todėl turime padidinti šių organizacijų patrauklumą ūkininkams, kad, jos, kad jie stengtųsi ir norėtų prie jų prisijungti, kad suvoktų, jog įstojimas į tokią organizaciją atneš jiems naudos. Europos parlamentas ir komisijos turi stengtis šioje e, bendroje erdvėje atkreipti dėmesį į šią būtinybę siekti tiek atskirai, tiek bendromis pastangomis geriau atstovauti savo interesams. Tam savame suprantama reikia išteklių, finansinių išteklių, kai kuriais mes jau pasinaudojame kitais pasinaudojame ne visiškai, taigi turime ūkininkams suteikti e, ir įduoti į rankas priemonių ar priemonę, kurią turėdami jie galėtų pagerinti savo situaciją. Tų gamintų organizacijų yra įvairių, skirtingų dydžių e, ir skirtingos įtakos, taip, kultūrinių skirtumų esama, tačiau tai neturėtų tapti kliūtimi burtis į organizacijas. Ispanijoje, pavyzdžiui, kaip girdėjome, šios organizacijos yra labai veiksmingos. Ispanija yra pietų Europos šalis, na, Europos šiaurėje e, ta sistema kai kur veikia, o kai kur nelabai. Labai ačiū. Manau, kad šią diskusiją tikrai turėjome pakankamai daug laiko, galėjo visi išsakyti savo mintis be jokių apribojimų. Išimties tvarka, tikiuosi, kad greičių laiku jau atvyks komisijos narys ir pradėsime diskusiją su juo netrukus. Otwieram wyjątkową część naszego posiedzenia Komisji Rolnictwa. Pradedame ypatingą Žemės ūkio komiteto posėdžio dalį. Man labai malonu komiteto posėdėje pasveikinti mūsų naują komisijos narį, atsakingą už žemės ūkį ir kaimo vietovių plėtrą, pana Hoganą, kuris pirmą kartą lankosi mūsų komitete, pradės eiti šios pareigas po to, kai prieš tai, aišku, sudalyvavo klausimuose. Sveikinu taip pat ir ponę Žiplio generalinio direktorę, taip pat ir e, Europos komisijos žemės ūkio generalinio direktorato darbuotojų delegaciją. E, visus jūs nuoširdžiai noriu pasveikinti mūsų posėdėje. vertinant jūsų gebėjimą eiti šios pareigas ir jūsų žemės ūkio politikos viziją, per klausimą dabar prasidėjo E, atėjo metas pradėti bendromis pastangomis įgyvendinti e, mūsų užmojus ir spręsti bendro žemės ūkio politikos problemas ir iššūkius, atsižvelgiant į žemdirbių lūkesčius. Taigi, neužbėgsiu žakių kolegoms, kurie užduosiu Jums konkrečius klausimus susijusius su Jūsų įgaliojimu įvairiais konkrečiais aspektais. Žinoma, jie kalbės apie aktualias problemas ir klausimus, tačiau taip pat, manau, klaus ir apie žemės ūkio politikos ateities viziją, ypač turint omenyje, kad e, stovime ant naujo BŽUP raidos etapo slengščio. Noriu e, prisiminti trumpai kai kuriuos svarbus klausimus, kurias kėliau vakar per Europos parlamento ir komisijos atstovo susitikimą. Pabrėžiau tame susitikime žemės ūkio sektoriaus svarbą, kuriam e, nebuvo skiriamas pakankamas dėmesys, e, svarstant e, būsimų ateinančių metų politiką, galbūt dėl to, kad BŽUP nepaisant visų sunkumų, su kuriais susidurime ją gyvendinami, yra pakankamai gyvendinama sėkmingai pasitelkus naują požiūrį į bendrą žemės ūkio politiką. Aš kalbėjau apie problemas susijusias su žalinimu, su biurokratijos mažinimu, procedūrų supaprastinimu, teikiant ES paramą ir žemdirbiai labai nerimauja dėl naujai teikiamų pasiūlymų ir mes e, šios rytyje tikimės jūsų konkrečių veiksmų, kurios dar būtų galima gyveninti šiame etape. Taip pat Rusijos embargo poveikis, e, kurį pajuto nemažai žemės ūkio sektorių daugumoje ES valstybių narių, ypač pieno vaisių daržovių sektorius Baltijos šalise, Suomijoje, Lenkijoje. Tačiau taip pat ir kitose ES valstybės narise, kadangi veikia bendra rinka. Taip pat kalbėjo apie problemas susijusias su darybomis dėl e, transatlantinės e, investicijų partnerystės ir prekybos sustarimo su jungtimis valstybėmis. norėdamas pasakyti, kad esame pasirengę jums padėti, sprendžiant tos rimtus iššūkius, nes bendrai, bendromis pastangomis norime pasitarnauti ES žemės ūkio sektoriui, užtikrinti, kad būtų, vartotojai būtų aprūpinami saugiais sveikais maisto produktais. Komisijos narys suteikiu Jums žodį. Ačiū. E, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Prieš porą mėnesių komisija įsipareigojo glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Mes tikimės keistis nuomonėmis su jumis, aptarti vykdomą politiką. Žemės ūkis tai yra prioritetinė sritis Aš jau pradėjau darbą su viceprezidentu Kotena. Žemės ūkio sektorius yra labai svarbus ir prisideda prie ekonomikos plėtros. E, keli 25 milijonai ūkininkų ir ES 15 procentų sudaro žemės ūkio paskirties plotai. E, sukuriama 3,3 e, pridėtinės vertės. Taigi, didėjant maisto poreikiui, eksportas padidėjo 17 procentų per pastaruosius metus. Žinoma, kad kitose sektorėse nuo e, trašų iki kitų sektorių ekonominė plėtra e, yra laipsniška. Nauja BŽUP leidžia kurti naujas darbo vietas, e, modernizuoti rinką ir sektorių, nauja žemės ūkio politika skatins verslo, inovatyvaus verslo pro, e, projektus žemės ūkio regionuose. Taip pat skatinsime gamintojų produktivumą. Taigi darbo vietų kūrimas yra labai svarbu, bet taip pat e, kreipiamas dėmesys į jaunus ūkininkus ir į jų verslo kūrimą. Prie to prisideda Europos investicijų bankas. Konkurencingumas, investicijos - tai yra labai svarbus mūsų politikos aspektai. Mūsų visuomenė sensta, senūkininkų mažėja, todėl turim skatinti e, jaunus žmonės imtis ūkininkavimo pastaruosius 50 e, metų pirmas ramstis buvo naudojamas skatint e, e, jaunus ūkininkus, jam buvo skiriamos dotacijos. Jauni ūkininkai remiami daugiau negu 90 procentų skiriama iš mūsų biudžeto jų uh, švietimui, mokymui, žinių perteikimas virsta e, praktika pasitelkiant ES priemonės. Ir šiomis priemonėmis mes siekiame užtikrinti, kad jaunimui ūkininkavimas būtų patraukli sritis. Be to labai svarbu, kad valstybės narės pasinaudotų BŽUP fondais ir taptų naudos gavėjais. Horizontas 2020 ir e, Europos inovacijos programa taip pat e, skatina e, mokslinius tyrimus. Taigi tokie yra pagrindiniai projektai ir pagrindinės priemonės skatinančios šviet, švietimą ir mokymus žemės ūkio sistem, sistemoje. Taip, moksliniai e, tyrimai ir inovacijos tikrai padės e, įgyvendinti išsikeltus tikslus. Ūkininkai, veiklos vykdytojai e, turėtų būti konkurencingesni rinkoje. Turime skatinti žemės ūkio produktų prekybą. Mes turim paprastinti esamas taisyklės, turime būti lankstus, turime Žinoma, kad e, supaprastinti esamų taisyklių negalime per naktį, bet turime veikti tą kryptimį, kad ūkininkų ir veiklos vykdytojų gyvenimas taptų lengvesnis. Mes tikrai neturim švaistyti mūsų uh, brangaus laiko. Laikas labai reikalingas rinkos konkurencingumui užtikrinti ir pelnams generuoti. Taigi, ūkininkai ir kaimo vietovės yra tie aspektai, kuriems skiriama daugiausia dėmesio. Mes turime užtikrinti stabilumą, nuoseklų darbą su valstybės institucijomis. Be to, reikia vykdyti tuos pokyčius, kuriuos galime vykdyti naudodamėsi turimais teisėkuros aktais. Turime glaudžiai bendradarbiauti su nacionaliniam institucijom, su suinteresuotom šalimis, su ūkininkais. Jie turi aiškiai nurodyti, kaip vykdomos ar, ar tinkamai vykdomos tos BŽUP programos, ar jie pageidautų su paprastinimu. Mes turime vykdyti, organizuoti e, pokalbius. Jūs esate išrinkti atstovai ir jūs raginu prie jūsų, raginu jūs prisijungti ir bendradarbiauti e, komisija, parlamento nariai tikrai galim pasiekti išsike, išsikeltų tikslų. Gruodžio 15 e, vyks Žemės ūkių ministrų taryba ir bus kalbama apie tai, kokias sritis galime supaprastinti, kur galima taikyti subsidarumo principą. jau dabar e, matau daug svarbių sričių, kuriuose tam tikrus teisės aktus ir jų įgyvenimą galima, būti, galima būtų supaprastinti per ateinančius mėnesius ar metus. Taigi darbo turim imtis neatidėliotinai. Bendra e, rinka ir rinkos veikėjai ir rinkėjus reglamentuojantis dokumentai turi būti peržiūrėti. Be to naujas, naujas išmokų režimas. Ir čia tikrai neturėtume sustoti, mes turime vykdyti prieš tai pradėto e, komisaro darbą, kalbant apie išmokas. E, ta nauja sistema pradėta 2013 metų. Be to, norėtume dar kartą peržiūrėti geografinių kilmės nuorodų taisyklės, kadangi jos yra svarbios ir vietos taisyklėms. E, mes norime, kad tos taisyklės būtų kiek manoma veiksmingesnės ir paprastesnės. Mes e, tikim, tikimės, kad drauge galėsime mm, tų pastangų, tos žingsnius darysime drauge, kartu bendradarbiaudami ir taip gerokai supaprastinsime mūsų ūkininkų gyvenimą ir sumažinsime administracinę naštą mūsų valstybėms narėms. Aš e, Taip pat noriu pasakyti, kad ir nuolat galvoju ir stengiuosi spręsti problemas susijusias su žemės ūkio sektoriumi, pavyzdžiui, su pienininkystės sektoriumi. Ir aišku, turint omenyje, pavyzdžiui, Rusijos embargo, nes neseniai buvo priimtos naujos taisyklės dėl pieno produktų ir apskritai žemės ūkio produkcijos e, sandėliavimo ir panašiai. E, taip mes tengiamės stabilizuoti rinkas ir jas apsaugoti kiek įmanoma. Taip pat mes numatėme papildomas e, specialias e, apsaugos priemonės skirtas pieno ūkiams ir žiūrėsime, kaip situacija keisis. Komisija iš esmės stebi situaciją ir ypač didelį dėmesį kreipia į tuos žemės ūkio produktus, kuriems yra taikomas Rusijos embargas. Tai, Mes stengiamės jau ne vieną mėnesį padėti gamintojams ir, ir toliau e, stengsimės apsaugoti mūsų ūkininkus. Iki šiol taikytos priemonės buvo e, stabilizavimo priemonės iš esmės 33 e, tūkstančiai tonų E, produkcijos, žemės ūkio produkcijos buvo išimta iš rinkos, mes tengiamės ieškoti naujų realizacijos rinkų, taip pat tengiamės prestis problemą susijusią su greitai gendančiais žemės ūkio produktais, kaip vaisiais ir daržovėmis, kurios teko išimti iš rinkos. E, rugsėjo mėnesį priemėme naujas priemonės. 15 metais ir toliau stebėsime situaciją ir taikysime atitinkamas korekcinės priemonės ir apsaugos priemonės. E, kad apsaugotumėme savo rinką. E, lyginant šiuos metus su situacija prieš metus, e, žemės ūkio e, produkcijos apimtis išaugo tikrai labai didžim ženklę sumą. Ir reikia pasakyti, kad mūsų ūkininkai stengiasi ne tik tai realizuoti savo produkciją ES rinkoje, bet ir ieško rinkų trečiosiuose šalise. Žemės ūkiui E, mūsų žemės ūkiui labai svarbu atverti ir kitas rinkas, tačiau tuo pat metu ir išsaugoti mūsų e, aukštos kokybės produkcijos apsaugą. Ir, e, komisija elgėsi lab, ir dirbo labai aktyviai ir elgėsi tikrai išmintingai dėrėdamas dėl įvairių susitarimų, tarptautinių susitarimų, tai, tai pasakytina yra apie TTIP susitarimą ir mūsų europietiški standartai nebus paukoti vien tik tai tam, kad būtų susitarta dėl, sus, pavyzdžiui, tos susitarimo su jungtinėmis valstijomis. Tai yra mums labai svarbus argumentas derantis su jungtinėmis valstijomis. Žinoma, Mes suvokiame įvairias problemas susijusias su maisto grandinė, vis labiau koncentruojasi įvairios pramonės šakos ir tai daro dar didesnį spaudimą žemės ūkiu ir mums reikia dėti pastangas e, konsoliduoti savo veiksmus, bendradarbiaujant su kitais kolegomis kad e, būtų skatinamas aukštos kokybės produktų e, auginimas ir gamyba ir realizacija ES rinkose. Aš dar kartą pakartosiu, kad įvertinsiu visas galimybės, taip pat ir teisinės galimybės, kad e, visos šios problemos būtų išspręstos atsižvelgiant į visų suinteresuotų pusių poreikius. Iki šiol mes turėjome 116 programų ir išsiųsta 80 raštų valstybių narių institucijoms ir dabar pasiekime tokį lygį, kad e, netrukus galėsime patvirtinti e, pirmasias programas, e, pirmos aštuonios bus patvirtintos dar šiais metais, 13-15 netrukus, galbūt jau kitais metais. Iki 2015 metų kovo mėnesio bus taikomas vadinamasis perkelimo, perkelimo procedūra. Ir reikia pripažinti, kad e, daugiametės finansinės programos e, e, vėlyvas patvirtinimas turėjo padarinių valstybėms narėms pateikti savo programas dar šiais metais. Aš jums pateikiau mūsų mano darbotvarkės, visus savo darbotvarkės aspektus ir savo prioritetus Taip pat e, kalbėjau apie įvairias problemas, kurias mums labai svarbu spręsti, tačiau mes tikimės ir jūsų aktyvos paramos ir tokiu būdu gal pavyks pasiekti pozityvių pokyčių ir taip pat paskatinti ir, ūkio, e, paskatinti ir užimtumo e, šiame sektoriuje, kuris yra mums toks svarbus. Dėkoju. Dėkoju komisarui. Dabar e, pirmą suteiksime žodį koordinatoriams. Bijau, kad laiko turime nedaug koordinatoriams bus skiriama po dvi minutės, tuomet komisaras atsakys į klausimą ir nariai gaus po vieną minutę savo pasisakymą. Ponas Des, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariui. Štai, kad pirmadienį lankėtės biudžeto kontros komitete, o šiandien lankėtės Žemės ūkio komitete, kuris jums kaip komisijos nariu yra svarbiausias ir su kuriuo tikiuosi galėsite glaudžiai bendarbiauti sėkmingai per busimus penkerius metus. Esu labai sunerimęs, nes daug ūkininkų nežino, kaip bus įgyvendinta žemės ūkio reforma. Pati komisija teigia, kad yra nemaža grėsmė E, kad žemės ūkio reforma bus įgyvendinta netinkamai. E, cituoju, pavyzdžiui, informaciją apie tai, kad ekologinių žemės ūkio paskirties žemės plotų sąrašas yra sunkiai kontroliuotinas, nes jį nustato valstybės narės. Pati komisija, jos generaliniai direktoratai yra sunerime Dėl dabartinės padėties noriu paklausti. kad e, e, valstybės narės artimiausių metų e, sulauks papildomų, papildomų biurokratinių ir finansinių naštų. Taigi, kokiu veiksmu imsitės, kad taip neatsitiktų. Ačiū. Dabar žodis pana De Castro. Ačiū, pana pirmininkės, sveiki atvykę komisijos nariai į mūsų komiteto posėdį. Džiaugiamės, kad e, oficialiai dabar dalyvauti mūsų posėdėje. Didžiulius lūkesčius siejame su nauja komisija. Aš teigiamai vertinu ES investicijų banko finansuojamas paramos programas jauniesiams ūkininkams, taip pat būsime jūsų sąjungininkai mažinant biurokratinę naštą, supaprastant procedūras, tačiau esame sunerime dėl to, kad bežiupė reforma per pastarąją kadenciją tik tai padidino biurokratinės problemas, kalbant apie žalinimą, mes jos siekiame, tačiau <clears throat> esame sunerimi dėl to, kaip patvirtintos priemonės įgyvendinamos, taip pat esame sunerimi e, tomis, e, to dideliu klaidų skaičiumi gyvenant žalinimo projektus. Mes siekime žalinimo, tačiau nenorime 2-3 milijardus eurų išmesti į balą, paprasčiausiai pieno sektoriuje padėtis yra. Ir sudėtingai dar labiau pablogės artimiaus, per artimiausias savaitės, nes kainų svyravimai yra labai didžiuliai ir taip pat e, daugelis valstybių narių patiria ekonomikos krizę. Taigi atėjo metas dabar e, patvirtinti naują požiūrį, padėti pieno sektoriuje po to, kai kvoto bus atsisakyta, tam, kad būtų galima geriau uh, valdyti grėsmes ir amortizuoti kainų sviravimą pieno ir pieno produktų sektoriuje, kuris, kurį mums kelia nerima. Neigiami dalykai dabar uh, E, tai buvo tie neigiami dalykai, kuriuos aš paminėjau, yra aišku ir teigiamų, prašyčiau jūsų pasinaudoti užimomis pareigomis tam, kad padėtumėte mūsų ūkininkams, o mes esame pasirengę padėti jums, taigi nedelsdamas imkitės darbo. Ponas Nikas, Nikolsons. Aš pritariu kolegų mintims dėl žalinimo e, ir manau, kad čia ne komisijos kaltė auditorumų dėl žalinimo. Auditorumai nėra susipažinę su žemės ūkio problemomis, taigi mes tikrai nenorime, kad šios problemos būtų išspręstos 16-17 metais, siekime, kad jos būtų išspręstos 15 metais. Aš e, manau, kad viena iš didžiausių problemų, su kuriamis susiduria Europos žemės ūkis šiuo metu, yra pieno sektoriaus krizė. Puikiai žinome, kokios yra šios krizės priežastis, tačiau komisijos nary viena iš didžiausių problemų, kurią patiriame. Ir e, manau, kad jūs e, turite galimybių ir gebėjimų peržiūrėti intervencinių kainų priemonę nes šiuo metu tikrai ne e, realistiška pasinaudoti šią priemonę būtent šiuo metu. Nepaisant to, aš manau, kad intervenciniai pirkimai leistų pakeisti padėtį rinkoje. 8-9 metų e, krizės metu komisija teigia, kad e, daugiau neleis taip ilgai tęstis pieno sektoriaus krizė ateityje. Taigi ne prašau jūsų nepatekti į tuos e, spastus, kuriuos paspendė ankstesni komisijos atstovai, teikdami, kad viskas išsispręs iki pavasario arba rudens kitų metų nu, kad viskas e, turi būti sprendžiama daug greičiau, palankiai vertinu jūsų teiginį dėl bendradarbiavimo su bankais, nes bankams tenka labai svarbus vaidmuo, padedant e, ūkininkams iš bristi iš krizės ir <clears throat> būtent e, tokiu metu, kai išgyvename pakankamai didelius kainų svyravimus. Ačiū. Ponas Rodė. Thank you, Mr. Commissioner. And thanks for the written answer. Ačiū uh, už pateiktus uh, atsakymus uh, raštu. Ačiū apie informaciją dėl žalinimo. Tačiau aišku, kad aš netokio atsakymo tikėjausi, nes jūs vėlgi remiate anksčiau išdėstytą poziciją. Jūs dabar esate naujasis komisijos narys ir jūs uh, Su jumis mes siejame daug vilčių. E, per praėjusį klausimą sakiau, kad esu labai laimingas, kad jūs, būtent jūs, tapote komisijos nariu, nes mūsų žemės ūkio sektoriui tikrai reikia daug naujovių ir pokyčių. Bet jūsų laiškas mane šiek tiek nuliūdino, nes jūs atsakėte kalbėkite ne pono Hogano vardu, jūs nekalbėjote ūkininkų vardu, jūs kalbėjote kaip sistemos narys. O juk mes ketinam vykdyti žalinimo politiką, teisės aktus visose valstybėse narėse ketiname dėkti vienodai. Manau, kad visi čia esantis šioje posėdžių salėje tą suvokia. Nereikėtų atidėti žalinimo įgyvendinant visą BŽUP. Ūkininkų vardu prašau, pateikite tikslius, aiškius ir konkrečius atsakymus, jei ne šiandien, tai bent artimiausioje ateityje. Pone Senora. Presidente, eu eh, só eh, vou fazer... Um- Ačiū. Norėčiau užduoti klausimą. Ar komisijos narys yra pasirengęs peržiūrėti politiką, ieškant e, ir taikant priemonės e, rinkos reguliavimui palengventi. Mes turime problemų susijusių su pieninkistės e, sektoriumi, tačiau tai nėra susiję vien tik tai su Rusijos embargu. Tai yra susiję ir su kvotų sistemos panaikinimu ir dėl to gerokai išaugo gamybos apimtis pieno perprodukcija. Ja, Herr Kommissar, äh, Sie haben jetzt hier warme Worte gesagt, aber ich. Jūs kalbėjote labai šiltai, tačiau neminėjote nei vienos priemonės, kurią galėtume, norėtumėte padėti, realiai padėti um, ūkininkams. Jūs kalbate apie supaprastinimą, tačiau apie supaprastinimą kalba kiekvienas naujas komisijos narys. Tai nėra bendro žemės ūkio politikos äh, reforma. Ką konkrečiai jūs norite pakeisti? Ir, uh, E, kolegos iš didžiosios didžiųjų frakcijų pritarė tai, e, tai reformai, tačiau dabar jau visiems mums kyla abejonių dėl e, žemės ūkio žalinimo ir tos priemonių, tų priemonių veiksmingumo, kurias jūs tai, norite taikyti. Jūs ieškote naujų rinkų, kuriuose būtų galima realizuoti produkcijos perviršio. Kurgi mes jų turime ieškoti? Kur mes galime tą, pavyzdžiui, pieną tiekti? Uh, Aš bijau, kad e, vykdydami politiką, tai yra e, pieno sektoriaus liberalizavimo politika, kurios, aišku, jūs nepradėjote, bet kuri yra labai jau sena, mes baigsime tuo, kad galiausiai e, kainos, pieno kainos tik tai išauks, mūsų mokesčio mokėtojams trenks viskas per kišenį ir tai bus visiems neįnauda. Dėl TTIP susitarimo. Tai Tai yra priemonė, kuri neva turi padėti, e, turėtų tapti kažkokią tai panacėją produkcijos importo palengvinimo požiūriu. Tačiau, pavyzdžiui, žvelgiant į vairią statistiką susijusią su, tarkime, mėsos e, e, realizavimu kitose rinkose, matome, jog kol kas tokios, tokio pobūdžio susitarimai nieko gero neduoda, greičiau atvirkščiai. Dėl to man būtų džiugu, jeigu jūs pasiūlytumėte konkrečias priemonės, ne priemonės suvaldyti krizės. E, mes be abejo ir dabar dar susidurėme su krize, tačiau tokios priemonės, kurios konkrečiai atsakytų ir reaguotų į mūsų e, ūkininkams tai kylančias problemas, nes mūsų ūkininkai susidarė su labai konkrečiomis problemomis ir jo, jiems reikia tų problemų sprendimo jau dabar. Dėkuoju. Ponas Enjų. Um, Dėkoju, komisarė, kad įsipareigojate supaprastinti procedūras, tačiau norėčiau paminėti štai kokį klausimą. Britų e, pienininkai labai nusiminę, kad tiek daug airių pieno yra gabenama į Didžiąją Britaniją. Taigi jūs esate mūsų komisijos narys ir turit pamiršti savo kilmės šalį. Jungtinėje karalystėje mums nereikia jokių pokyčių. Rinka nedidelė, vos 4 procentai. Ekologinė žemdirbystė yra vykdoma. Ir man tokie jūsų pateikti pasiūlymai visiškai netinka e, žaliavų tiekimo grandinė Britanijoje puikiai veikia. Mes nenorim, kad komisija kištusi į šios procesus, tačiau norėtume, kad kitos valstybės pasinaudotų mūsų pavyzdžių. Dėl pesticidų sektoriaus. Per pastaruosius metus labai daug medžiagų buvo ištrau, išbraukta iš sąrašo Jeigu negalim auginti GMO produktų, tai e, gal bent leiskit naudoti tada pesticidus, bet tas sąrašas vėlgi yra sutrumpintas. Žalieji trukdo man pasisakyti komisijos nary. Aš dar norėčiau uh, jūs pakviesti į Angliją pasižiūrėti, kaip veikia fermos, kaip, e, kaip e, vis dar daugiau purškiama insekticidų ir taip toliau. Ar to jūs žalieji norite? Ir taip pat pakvieščiau į cukraus gamyklą, nes būtent dėl jūsų vykdomos politikos labai daug žmonių neteko darbo cukraus perdirbimo gamykloje, cukrin, Pone Enjujum, jūs gavote porą papildomų sekundžių ir baigiam jau koordinatorių klausimų randą. Dabar paprašysiu komisijos nario atsakyti į jam užduotus klausimus. Visų pirma, tai tikrai esu labai sujaudintas, kad jūs taip labai domitės šias rytim. Aš pirmą kartą uh, esu pakviestas išsakyti nuomonę ir puikiai supratau, dėl ko jūs nerimaujate ir kas jums kelia rūpešių. Taigi nesitikėkite, kad aš keisiu kažką kokias nuostatas. Nuo 2015 metų sausio mėnesio procesai vyks ir aš turiu užtikrinti, kad tas įgyvendinimo procesas vyktų sklandžiai. Taigi, ponui Kestu norėčiau, ponui Nikolsonui ir kitiems atsakyti apie žalinimą. Nesikišime į žalinimo politiką jūs ką tik tą m, mm, ištakėt, kokia dabar yra situacija dėl žalinimo. Ir politikos įgyvendinimas e, savaime suprantamas. Valstybės narės dirba su komisija įgyvendinamos politiką ir išmanydamos ir suprasdamos, ką reikia keisti. Tikiuosi, kad labai aiškiai pasisakiau šio klausimu. Dėl ekologinių ūkių, tai tikrai atliksim vertinimą po to, kai pasikalbėsime su Europos parlamento narys valstybėm narėm. Ir aš e, negaliu kalbėti apie politikos, kuri dar neįgyvendinta naudą. Ponas, e, kas, e, norėčiau patikinti pirmininkaujančią Italija, pirmininkavusi Italija, kad e, pono Kastro užduoti klausimai mum yra labai svarbus ir aktualūs. Ir taip aš kalbėjau apie tai, kad jauni žmonės, jaunimas turėtų būti įtrauktas į žemės ūkio sektorių ir pirmą kartą jaunimas yra įtrauktas į BŽUP. Pone, jūs kalbėjot apie uh, E, bausme susijusią su žalinimu pirmaisiais metais. Ne, jokių bausmių nebus, bet tai nereiškia, kad politikos nereikia gyvendinti. Tai tik reiškia, kad pirmus dviejus metus nebus skiriamos e, nuobaudos. Ir tikiuosi, kad suprantate tokį požiūrį. Pieno sektorius e, Kainų sviravimai tai labai svarbus aspektai. 5 procentais padidėjus e, pieno gamybą e, tikrai pakeis visą, iškreipys visą rinką. Aš nenoriu, kad žmonės prisimintų, kas vyko 2009 metais, dabar sunkumai netokie svarbus, bet tikrai reikia prisiminti tuos metus ir pasinaudoti tomis priemonėmis, kurios buvo taikomos 2009. -aisiais. Ir šių priemonių tikrai turime e, imtis kuo greičiau vykdydami BŽUP. Pieno e, klausimas tikrai yra labai svarbus ir šiuos, šias visas su pieno susijusias problemas e, sprendžiame. Taip pat ūkininkų gamintojų prašyčiau suprasti, kad 2008 metais buvo patvirtinti teisės aktais ir tais aktais mes iki šiol vadovaujamės. Tų, e, e, taigi, tas, e, tais teisės aktais turi ir tomis taisyklėmis turi naudotis uh, visi. E, iš tiesų yra kelios e, valstybės narės, kurios e, šių nuostatų šiuo metu netaiko, bet tos nuostatos turi būti galioti vienodos visiems. Įvairūs mechanizmai buvo pasiūlyti ir tikrai tirsime ir žiūrėsime, kurias iš tų priemonių galima pasitelkti šiais sudėtingai ekonomiškais laikais. Mes tikrai norim užtikrinti, kad ūkininkai ir toliau galėtų tęsti ir vykdyti savo veiklą. Kalbėjote apie pieno kvotas. Aš e, e, nurodžiau, kad rinkoje ir toliau bus problemų, bet mes turim tam tikrų mechanizmų, galint, kuriais galime pasinaudoti ir padėti rinkoms. Aš esu nusivylęs, ponė Hoisling, kad aš prašau jūsų dirbti drauge su manim, rengiant tą supaprastinimo procesu. procesu jūs iškeliat problemas, bet aš prašau dirbti kartu su manim, dalintis turimą patirtimi, pristatyti jūsų, uoki, jūsų Vokietijos ūkininkų nuomonę ir išreikšti problemas. Visi parlamentarai tikrai gali su manim glaudžiai bendradarbiauti ir išsakyti, su kokiam problemam susiduria jų vietos ūkininkai. Aš tikrai E, remsiuosi bet kokia e, patirtimi spręsdamas šiuos iškylančius e, iššūkius, kad tik situacija pagerėtų. 2015 metai yra tie metai, kai mes turime aktyviai vykdyti supaprastinimo procesą tiek veiklos vykdytojams, tiek organizacijoms. Pone Agnių, jūs kalbėjote apie pieno produktų ženklinimą. E, tas ženklinimas yra toks pat kaip ir visur Europos Sąjungoj. E, pieno upės dabar teka iš šiaurės į pietus, ar norėtumėt pakeisti kažkaip BŽUP, kad e, tos pieno upės tekėtų kita tekme. Dėl ekologinių produktų, tai tikrai mes labai daug dabar kalbame apie ekologinius produktus su ponu Hoisling pranešėjų šio komiteto mes bendradarbiaujame. Šiais metais jau tikrai buvo nudirbta nemažai trys, e, keturios e, valstybės narės išsakė savo nuogastavimus taryboje. Aš jau taip pat pradėjau e, dėrybas ir pokalbius su, su tom valstybėm narėm, kurios išreiškė nuogastavimus. Tačiau mes pasiekėm jau tokį etapą, kai šią situaciją mes galim pagerinti. Aš tikrai esu nusiteikęs lankščiai ir noriu pagerinti pateiktus pranešėjų pasiūlymus. Atsižvelgti į pranešimus ir pagerinti pateiktus pasiūlymus. Jeigu galim sumažinti administracinę naštą, jeigu galim harmonizuoti taisyklės, tai tą reikėtų ir padaryti ir iš to gaus naudos žmonės susiję su ekologinė ūkio, ūkininkavimo sektoriumi. Taigi, ekologinis ūkininkavimas tai tikrai yra viena iš e, prioritetinių sričių pastarąsias dvi, e, artimiausias dvi E, savaitės tikrai e, dirbsime šiuo klausimu ir 2015 metais šis klausimas nebus užmirštas. dėl e, cukrinių runkelių perdirbimo gamyklų ir dėl jūsų paminėtos konkrečios gamyklos, tai tikrai mes apie tai pakalbėsime. Ir dėl apsilankimo konkrečioje gamykloje, tai aš negaliu pažadėti, kad atvyksiu pas jūs, bet prieš kalėdas vyksiu e, į Olandiją. Ačiū. Yra dar dešimt norinčių pasisakyti. Aš leisiu kalbėti tik tai po vieną minutę. Tikiuosi, kad per e, nelik neįs neužsimsite gražbiliavimu, visi mes vertiname pona komisijos narį, taigi konkrečiai siūlau kalbėti. Ponas Jeranskas jie. Ačiū, ponė, ponė Jeranskas jie. Dėkoju. Nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta, norėčiau paminėti dėrybą su jungtinėmis valstijomis, kurios E, kuriomis siekiama apsaugoti jautres rytis, pavyzdžiui, apsaugoti mūsų mm, paukšnykystės ūkius ar, ar mūsų e, mm, galvijų mėsą ir, ir jos e, gamybą ir panašiai. Ir ES e, įvairiomis priemonėmis taip pat stengiasi ir e, išsaugoti ir, e, ir pagerinti, e, pagerinti situaciją susijusią su kilmės e, nuorodomis. E, tai yra labai svarbios, e, tos geografinės nuorodos yra labai svarbios Europos Sąjungai, ypač tam tikriems jos regionams. Ir aš um, taip pat norėčiau Jums priminti ir tą faktą, kad um, pieno ir, um, ir taip pat ir um, vaisių programa mokykloms taip pat turėtų būti, kiek man labiau optimizuota ir supaprastinta. Dėkoju. Euh, Džiaugiuosi, pakomisijos nariai, kad atvykote šiandien pas mus trumpai. Jūs e, kalbėjo, kalbėjote apie tam tikrą diagnozę dabartinio žemės ūkio padėties, e, ypač pieno sektoriuje, tačiau po kelių savaičių mes sulauksime dar didesnės krizės šiame sektorėje. Todėl aš patikiau tinkamą pasiūlymą, kuris buvo atmestas taryboje. E, tačiau dabar tikiuosi, kad pasiūlymas e, bus peržiūrėtas, e, taip pat ir kaip pasiūlymas dėl krizės sprendimo jautinos rinkoje. Tačiau Kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, stebint padėti Brazilijoje, kitose šalise, mes e, pastebime, kad padėtis rinkose keičiasi e, ir ne vien tik tai kalbant apie kainų svyravimus, e, kelia susirūpinimą darbo vietų išlaikymas žemės ūkio srityje, ūkininkų pajamų užtikrinimas Todėl labai svarbus yra žemės ūkio reformų tvarkaraštis ir galbūt galėtumėte pristatyti atskirus BŽUP reformos elementus, kurios ketinate artimiausiu laiku gyveninti. Labai viršijote jums skirtą kalbėjimo laiką, sako pirmininkas. Pan Kužmiukų žodis. Komisijos nariai nori paklausti dviejų svarbių dalykų, kalbant apie Rusijos embargą Dėl jo kenčia visi ūkininkai, ne tik tie, kurie eksportavo į Rusiją, Lenkiją krinta kainos žemės ūkio produktams nuo 30 e, iki 70 procentų ir e, daug maisto produktų yra skiriama paprasčiausiai e, karitui, kitoms organizacijoms, labdaros organizacijoms, ar galite mums pažadėti, kad peržiūrėsite paramos programas kitais metais. Pieno sektoriui buvo pažadėta parama trims Baltijos šalims ir Suomijai. Lenkija taip pat yra nukentėjusi nuo Rusijos embargo pieno supirkimo kainos vidutiniškai nukrito 20 procentų. Lenkijos tame paramos pakete nėra. Noriu paklausti, kodėl. Ponas Paulsen dabar. Pone. Eh, du talar, kommissionären talar väldigt mycket om innovation ut... Labai trumpas klausimas. Komisijos narys kalbėjo apie inovacijas kovo mėnesį parlamente buvo vykdoma iniciatyva, buvo parengta ataskaita. Ar po to buvo imtasi kokių konkrečių veiksmų ir ką komisaras išskirtų kaip svarbiausias rytis, kaip bendradarbiauja mokslininkai, Europos akademikai, mes juk visi esam su tuo ne, mm, susiję ir kokia yra komisijos nuomonė šio klausimu. Danta. Ačiū už tai, kad atvykote komisijos nariai. Norėčiau pirmiausiai pasidalinti keliais jautriais klausimais. Komisijos veiksmuose tų tarnybų, kurios administruoja antrojo, pirmojo ramščio programas atžvilgių, mes e, nematome, kad yra gyvendinami politiniai sprendimai, kuriuos priėmėme. Todėl komisijos kolegijoje turite dėti visas pastangas, kad e, jūsų balsas būtų labiau girdimas e, nei kitų komisijos generalinių direktoratų, kurie bando apriboti <clears throat> žemės ūkio politikos e, finansavimo. Yra toks paukštis, kuris, vadinasi, gegutė, kuris deda kiaušinius į kitų paukščių lizdus. Taip mes e, susidarome įspūdį, kad panašiai dabar kitos politikos rytis elgesi su žemės ūkiu. Pone Dots. Ačiū. Pritariu. Dėkoju pirmininkė. Man labai pat. Priimt, aš manau, kad Šiaurės Airijos pieno ūkininkai tikrai nusivils tokią situaciją. Tačiau situaciją galima suvaldyti. Dabar pieno kainos yra parduodamos vieto, e, pieno kainos e, dramatiškai mažėja, pienas parduodamas vietos rinkoje, taigi mums tikrai reikia kuo skubesnių planų ir veiksmų. Kainos nėra susijusios su pagaminimo kaina ir kainos tikrai sviruoja ir tie sviravimai ir toliau e, tęsis iki trečio kitų metų ketvirčio. Ir situacija nebus gera. Ar jūs komisijoje ketinate peržiūrėti e, paramą skiriamą e, kainų sviravimo mažinimui? ponas Branin. Akivaizdu, kad e, žemės ūkiui e, turi poveikį klimato kaita, bet ir žemės ūkis prisideda prie klimato kaitos. 9 procentai CO2 būtent išskiriama vykdant žemės ūkio veiksmą. E, klimato pakeite E, pakeitė nurodytą priemonę, kurią tikrai e, galima e, sumažinti tokį taršą. Tai ar komisaras ketina užtikrinti, kad per ateinančius metus šiltnamio efektą sukeliančių dujų bus išmetama mar, mažiau ir kaip tai atsispindės 2020 metų energetikos pakeite, Taip pat e, reikėtų e, kreipti daugiau dėmesio į miškininkystės sektorių, nes jis prisideda prie taršos mažinimo. Komisarė, didžiausi sveikinimai jums. Jūs tikrai nesat e, pamirštas, Dublinė mes rengsim e, šventę jūsų paskirimo progą. Jau tikriausiai keletą kartų užduotas klausimas, bet jis tikrai grįž dar jūsų kadencijos metu. Tai yra e, kontrolė ugd, u, vykdoma ūkiuose. Mes norim užtikrinti, kad vartotojai gautų aukštos kokybės pro, uh, produktus ir žinoma, kad turim vykdyti kontrolę ir kontroliuoti visus žemės ūkio gamintojų vykdomus procesus. Ar ketinate parengti kažkokį konsultacijų procesą, peržiūrėti e, tikrinimo procesą, kad jis būtų skaidresnis ir paprastesnis ūkininkams? Pone pirmininkė, e, dėkuoju. E, Ar jūs galite paaiškinti, kodėl yra dabar priimtas, e, yra pasiūlymas priimti tam tikrų mokesčių, teisės aktas su tam tikrų naujų mokesčių? Dar taip pat man kyla klausimų dėl komisijos planų, dėl E, dėl e, kaimo vietovių plėtros ir e, tačiau Airijoje daugelis um, ūkininkų, būtent Airijos ūkininkų, jiems kelia daug neiškumų jūsų kai kurie konkretus to, plan, to plano kai kurios aspektai. Ir man atrodo, kad nepriklausomai nuo e, kiekvienos valstybės narės e, su, e, ypatybių, komisija turėtų atsižvelgti į visus, visų ūkininkų visoje Europos Sąjungoje interesus. Aš jūsų klausiausi komisijos nary, dėje neišgirdau apie jokį rimtą įgyvendinę projektus, kalbėjote apie restruktūrizavimą, apie procedūrų supaprastinimo, tai kokį konkretų projektą per busmuosius penkerius metus ketinate gyvendinti tam, kad pasikeistų padėti žemės ūkiją, kad būtų galima išbristi iš šios krizės. Visi kalba apie pieno sektoriaus krizę, kuri bus daug rimtesnė nei devintųjų metų ir visi tą žino, o jūs kalbate apie kvotų atsisakymą. Tai yra visiškai neįmanoma ir kartu kalbate apie tai, kad reikia padidinti eksporto apimtis. O o tai reiškia, kad turėsime ir importo apimtis padidinti. E, e, ką darysime, kai 3 milijonus tonų jautinos turėsime leisti importuoti Europos Sąjungą e, iš Šiaurės Amerikos, o tai atitinka maždaug pusantro milijono galvijų. Jūs negalėjote atsakyti nei pono Deso klausimą, nei į pono Dekastro klausimą. E, ir e, e, ačiū. Ačiū komisijos nariai, kad atvyko tiesiog pas Hoitimą. Apie žalinimą buvo daug kalbėta, man labai rūpi išgirsti, ar Mm, komisijos narys yra linkęs vertinti valstybė narių teikiamus pasiūlymus šioje srityje. Per pastarąsias porą savaičių trijose valstybės narėse išplito paukščių gripas ir Ar e, žinote, kokiu priemoniu ėmėsi valstybės narės, kad su to kovotų? Aš žinau, kad Niderlanduose buvo imtasi rimtų priemonių kovoti su paukščių gripu, nepaisant to mūsų kaiminė Belgija neleido įvežti paukštienos iš Niderlandų, nepaisant laisvos rinkos nuostatų. Kokiu priemoniu ketinate imtis, kad ši situacija pasikeistų kuo greičiau rinkoje? Na gerai, man baigėsi laikas, tai aš ir daugiau neklausiu. Ponas Dorfmanas dabar. Ačiū komisijos nariai. Kai kalbama apie pieno sektorių, tai susidarėme su didelio masto rimta konjunktūrinė problema, problema, tačiau turime kalbėti ir apie struktūrinę problemą, nes jūsų paties tarnybos dar prieš kurį laiką kalbėjo apie e, tai, kad kvoto atsisakymas, pavyzdžiui, e, kalnuotose žemės ūkio teritorijose galėtų užtikrinti tam tikrą struktūrinį svarumą, tvarumą. E, taigi, aš manau, kad tie struktūriniai rimti pokyčiai laukia kalnuotų vietovių ūkininkų, tačiau aš negirdėjau iš komisijos jokių konkrečių pasiūlymų, galbūt jų dar lauksime iki balandžio mėnesio, ar paprasčiausiai e, e, aukštumose dirbantis ūkininkai turės atsisakyti gaminti pieną. Ponas Erdos. Programa pienas ir vaisiai mokykloms man labai rūpi. Nemanau, kad uh, labai gerai suplakti šias dvi programas į vieną ir taip pat įtraukti į jas dar papildomus produktus, kefyrą, jogurtą ir, ir kitokių pasiūlymų aš tai nevertinu teigiamai. Taigi noriu paklausti, ką apie tai manote ir kaip ketinate ateityje gyvendinti toliau šią programą. Bardzo dziękuję. Pani poseł Aguilera, bardzo proszę. Pani Aguilera, proszę. Gracias, presidente. Eh, yo quisiera hacerle Señor komisario, algunas preguntas eh, muy concretas. Eh... Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu, turiu porą klausimų. Rusijos veto padarė didelis įtakos mm, pienininkams ir taip pat ir mm, daržovių ir vaisių augintojams. Ir Europos Sąjungos sankcijos, taip pat jų galiojimas taip pat baigsis neilgai trukus. Tačiau kokios numatytos kitos priemonės, jeigu tas embargas ir toliau galios ir e, kuomet pasibaigs mūsų e, dabartinės numatytos priemonės metų pabaigoje. Aš suprantu jūsų susirūpinimą ir akcentavimą E, to fakto, kad mums reikia skatinti jaunų ūkininkų e, veiklą. Tačiau jeigu neišspręsime esminių problemų, kurios dabar egzistuoja žemės ūkyje, tuomet ir ši, ši problema dar išliks labai aktuali. E, turint omenyje, kad mūsų pieno, pieninkystės ūkiai susiduria su tikrai esminėmis problemomis, kaip antai 48 centai už vieno litrą, tai yra absoliučiai netoleruotinas padėtis, dėkuoju. Komisijos. Airijoje mes susidariam su uh, didelėm problemom, su išmokom, kai kurie užalinimą gauna kelis šimtus eurų už hektaro, o keli vos keliasdešimt Tai jeigu vienas ūkininkas gali gyvendinti žalinimą, e, gavęs 30 eurų už hektarą, tai gal galima pagalvoti, kad ir kitas galėtų pasinaudoti tik tokią nedidelę sumą. Kalbant apie pieno sektorių, tai akivaizdu, kad reikia kištis ir padėti šiam sektoriui ilgalaikiai perspektyvoj. E, kalbam apie energetiką, apie vandens suvartojimą ir taip toliau. Nes juk ūkininkai gauna tas sąskaitas kas mėnesį, tai kaip jiems padėti dabar, kaip padėti sutaupyti pinigų ir užtikrinti, kad ūkininkavimas taptų tvaresniu. Dėkuoju. Pone Kanijėte. Komisijos nary, norėčiau e, pasakyti, kad e, Europos parlamentas yra priemonė padedate įgyvendinti jūsų nustatytą biudžetą. Jūs galite pasinaudoti tam tikrą sumą, kuri yra skirta krizės metu. Ir pieno sektoriui taip pat yra skirtos lėšos. Tačiau žinom, kad pasinaudojo tomis lėšomis išgyventume vos porą mėnesių. Tad e, turim imtis kažkokių priemonių, teikti kažkokį paromą, kad išgyventume ne tik du mėnesius, bet iki trečio kitų metų ketvirčio. Ponas Ropė. Pirmininkė, gerbiamas komisarė, tikrai noriu padėkoti nuo Lietuvos ūkininkų, tuo pačiu ir nuo Baltijos šalių ūkininkų, kad e, pakankamai operatyviai išnagrinėję priemėt sprendimą kompensuoti bent dalį praradimų dėl Rusijos embargo. Ir gal, aišku, ta suma jinai nėra pakankama, bet svarbiausia, kad tai buvo politinis sprendimas, kad e, E, nebuvo paliktos e, didžiau, daugiausiai nukentėję šalės ir daugiausiai nukentėję sritis. Tai labai svarbi solidarumo priemonė ir suteikia žmonėms žinoma vilti toliau dirbti. Bet žinoma, e, ateičiai to nepakanka ir buvo sakyta, kad surasta pinigai apie 200 milijonų eurų naujų rinkų paieškom. Labai svarbu jas kuo greičiau užsukti tas naujas rinkas, kitaip Žinoma, matyti Baltijos šalim ir kitom šalim turbūt reikės paramos ir kitais metais. Ačiū. Dziękuję pan poseł Kajonski. Dziękuję bardzo panie komisarzu. Ačiū, pana pirmininkė. Uh, Lenkijos sodininkų sandėliuose 70 tūkstančių tonų obolių guli, nedidelė dalis jų bus parduota Azijos rinkoje 700 e, tūkstančių tonų. Žiemą būdavo parduodama į Rusiją, tai reiškia 500 tūkstančių tonų obolių liks ES rinkoje ir tai bus katastrofa ne tik mūsų sodininkams, tačiau ir visai ES. Dabar, kalbant apie kvotą, žinoma, taisyklės buvo paskelbtos iš anksto, tačiau noriu priminti teisinį kontekstą, kuomet dešimt valstybių dėrėjusi 2002 dėl savo kvotų. Teisinė padėtis buvo tokia, kad kvotų reikėjo atsisakyti 2007. -aisiais. 2003 -aisiais be mūsų kvotos buvo E, dar numatytas taikyti iki 15 metų. Dabar e, dauguma Lenkijos pieno ūkininkų kvotas viršio, žinodami, kad turės mokėti baudas, tačiau nežinodami, kad kainos taip žemai nukris dėl Rusijos embargo, dabar jie gali bankrutuoti. Taigi prašome paramos ir e, šiems pieno ūkininkams. Miller. Milleris. O ne. Ponios komisijos nariai, jūs buvote ir Europos reikalų ministras, norėčiau paminėti ir kitą temą. Rytoj vyks Envi komitete viešas klausimas dėl NEC direktyvos. Norėčiau sužinoti, ar jūs galite daryti įtaką, kad būtų taikomos visur vienodos e, taikoma vienoda bazė visoms, visoms valstybėms narėms ir numatyta amoniako ir metano iš metalų mažinimo tikslas 30 procentų žemės, žemės ūkio sektoriui, tai yra ne, visiškai nerealistiška ir mūsų ūkininkai susidurs su tikrai baisiomis problemomis. Kitas, e, dalyka, kitas klausimas susijęs su miškinkystės e, strategija, kadangi miško sektorius yra tikrai labai svarbus, e, svarbis rytis ir mes norėtume žinoti, ar jūs leisit, atsižvelgsite Europos parlamento pasiūlymus ir jo, jo priimta komisija E, priimtą dokumentą, kuriame yra pabrėžiama, kad mes nenorime vadinamojo e, kaskados e, piknaudžiavimo naudojantis kaskados principu. Dėkoju. Vi ste evo, dokazali da ste povjerenik koji izvršava svoja... Komisijos nary, jūs įrodėte, kad jūs esate tas komisaras, kuris vykdo savo e, pažadus, ypač kalbant apie jaunus ūkininkus. Aš pati esu iš Kroatijos ir maloniai kviečiu jūs apsilankyti mano šalyje, nesuderinus jūsų ir mano o, pastangas priversime dirbti mūsų o, ministrą, nes jis kol kas tikrai nedaug dėmesio skiria žemės ūkiui ir nedėgia visų galiojančių teisės aktų. Jis, pavyzdžiui, neišsintė paraiškos dėl e, išmokų gavimo ir taip toliau. Taip pat e, šiais metais dėl mūsų ministro neveiksmumo mes netekom 50 milijonų jau eurų, kitais metais prarasime gal 320 milijonų eurų. Ar e, imsitės kokių sankcijų prieš tas šalis, kurios negyvendina komisijos reikalavimų? Dėkuoju. Ponas Farahon, prašau. Ačiū. Europos institucijos, ypač komisija, <clears throat> nenori pritaikyti 14-20 BŽP politikos prie tarptautinio konteksto. Todėl turime pripažinti, kad ši žemės ūkio politika visiškai negali daryti jokios socialinės įtakos. Visais būdais sengiam, turėtume stengtis apsaugoti savo ūkininkus, kaip tą daro jungtinės valstijos. Tuo tarpu dabartinė žemės ūkio politika negali apsaugoti žemdirbių nuo kainų mažėjimo. Geriausias pavyzdys pieno sektorius, Rusijos embargas, dėl jo sumažėjo supirkimo kainos iki nerima keliančio lygio, kaip ES pasirengusi susidaroti su e, šia krize, e, nepadėdama e, dešimtims tūkstančių pieno ūkininkų. Tokia politika atves tik tai prie katastrofos. Ponas Būda, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Žinau, kad mes labai daug kalbėjome apie pienininkystę, tačiau mes, aš esu iš regiono, kuriame visi ūkininkai, jiems kyla klausimų būtent šioje srityje, nes kainos už pieną yra vis dar labai labai žemos ir e, kad, kad tas pienas būtų realizuotas, tos kainos gali, turi būti dar labiau mažinamos. Ir matau, tai, kad su tą problemą susidarė ir kitos valstybės, važiuoju, Vokietijoje, skaičiau Vokietijos atitinkamą studiją. Ar, ponė komisijos nary, jūs ketinate uh, E, kaip nors perorientuoti pieno, pieninkystės ūkius į tokius ūkius, kurie, tarkime, imtų e, auginti mėsą, kad pagaliau išvengtume tos tsunami poveikio, tų, tų tikrai labai e, reikšmingų padarinių šiam sektoriui. Dėkoju. Pana Sebastija. Pani posel Hazekamp. Dank u wel. Pane Hazekamp. Ačiū. Ačiū už jūsų paaiškinimus komisijos narys šiuo metu. E, milijardai e, gyvūnų auginami labai blogomis sąlygomis įvairiose fermose ES. Jūs nieko nepasakėte apie gyvūnų gerovę. E, anksčiau Žemės ūkio komisijos narių veikloje ta tema buvo svarbi. Ar jūs ketinate jos taip pat imtis? Kalbėjote apie taisyklių supaprastinimą biurokratijos mažinį, tačiau e, kai kurių gyvūnų atžvilgių apskritai jokių taisyklių nesilaikoma. Pavyzdžiui, e, galiu paminėti triušių auginimo fermas, ar galite kokią nors priemonę imti šioje srityje, ar ketinate tą daryti. Kitas pastebėjimas susijęs su mm, tam tikrais gaminiais. Uh, E, kurie yra gaminami e, labai netinkamomis sąlygomis, pavyzdžiui, <clears throat> e, žasų kepenų paštetas, kurio visi mes norime turėti ES savo kalėdų stalo, ar ketinate uždrausti žasų kepenėlių pašteto gamybą dabartiniais metodais? Pani poseł Steyer. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Nederland is men niet. Pane Šrainė. E, Niderlandas, e, Niderlandai ne tik nuo pieno sektoriaus krizės kenčia, tačiau taip pat nuo paukščių e, gripo. Daug milijonų eurų dabar reikia išleisti. E, daug šeimos įmonių turi užsidaryti turinčių paukštynus, e, noriu paklausti, ar ketinate dėti pastangas, kad būtų patvirtintos kovos su paukščių gripu taisyklės. E, kalbant apie paukščio gripų, paukščio gripą, <clears throat> snukio nagų lygą, kempinlygę ir e, gyvūnų žudimą, siekiant užkirsti kelią šių epidemijų protrukiams. Aš e, prašau jūsų imtis iniciatyvos tam, kad e, būtų galima šias e, problemas spręsti kitais būdais, siekiant išvengti tiek gyvūnų, tiek žmonių kančių. Dziękuję pani poseł Neuchel. Herr Kommissar, äh, Sie haben einen Brief bekommen von vier Personen. Komisijos nariai, jūs e, gavote laišką, kurį pasirašė keturis, keturi asmenys, kad e, e, tas peržiūros, peržiūros procedūra nesugadintų jau to žalinimas, atsiprašau, kad žalinimas neprasidėtų netinkamomis sąlygomis. Tai būtina pradėti tik tai tada, kuomet šiam, šiai procedūrai, šia, šiam E, šiais ryčiai bus e, teikiamas dermas dėmesys pagal pirmąjį ramstį. Ir taip pat norėčiau paklausti, ar jūs žinote apie Vokietijos Bundestago ekonomikos tarnybos e, dokumentą, kuriame pareiškšta, kad jeigu derantis dėl TTIP įvyks kokia nors kolizija, interesų kolizija, dėl, kalbant apie žemės ūkio sritį, tuomet e, tas, e, tos dėrybos gali visiškai sužlugti. Ir man būtų įdomu sužinoti jūsų poziciją šiuo klausimu. Aš mielai jums atsiųsiu šį dokumentą, kad jūs galėtumėte jį panalizuoti. Pone Rabeiro. Ačiū, kuomet kalbame apie pieną ir pieno kvotas, tai žinome, kad pieno ūkininkų pajamos vis mažėja dėl krintančių supirkimo kainų. Taigi padėtis yra blogesnė nei 2009-aisiais vienareikšmiškai. Dar noriu pasakyti, kad Rusijos embargas parodė, kad neturime pajėgumų Europos Sąjungoje tvarkydamėsi su gamybos perviršiumi, o pieno sektorio visa sistema veikia neveiksmingai. Todėl reikia konkrečių naujų taisyklių pieno sektoriui, kolega Dantan apie tai kalbėjo, o baigdama noriu Jūs paraginti atvykti pas mus į Azorų regioną Portugalijoje. Mes esame atokus regionas ir tikrai atvykite ir pamatysite, e, kokiu problemu patiria mūsų ūkininkai. Turime kalbėti taip pat ir apie klausimą susijusi su naujų taisyklių įgyvendinimu ir BŽUP reforma. Dabar kalbės ponas Serau. Ir esu prezencija, esu disponibilidad. Ačiū, noriu padėkoti, kad atvykote komisijos nariai. Radote laiko su mumis sustikti, noriu užduoti klausimą dėl pieno sektoriaus, kai kurie kolegos jau šį klausimą kėlė ir tokiu būdu pabrėždami šios temos svarbą. Europai, mano klausimas susijęs su kvotų režimo galiojimo nepratesimu. Vieniems šis sprendimas bus naudingas, kitiems žalingas. Taigi, kaip jūs ketinate įvertinti neigiamo šio sprendimo poveikio mastą ir kokiu priemoniu ketinate imtis e, tam, kad būtų šiame sektoriuje e, patiriamų įmonių žala atlyginama, nes e, atsisakius kvotų daug įmonių užsidarys ir situacija regionuose, kai kuriuose, kur nėra alternatyvos, taps labai sudėtinga. Ačiū dabar, ponė Dančila. Prašedinte, domnule komisar, pelingą. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Manau, kad iš Visi mes žinome, kad yra e, kainų sviravimai, nuolatiniai kainų sviravimai ir European Observer mums nuolat, nuolat demonstruoja statistikoje, jog ne tik tai e, e, pien, pien, pieno ūkiai turėtų būti atitinkamai apsaugoti nuo tokių e, kainų sviravimų. Tačiau, turint omenyje, kad kitais metais bus atsisakyta pieno kvotų, mums reikėtų įvesti kažkokius naujus mechanizmus, kurie sukurtų pusiausvyrą tarp e, tos e, ūkininkų veiklos gaminamo pieno ir to, tos galimybių tą pieną realizuoti. Tai yra, kaip jūs ketinate, kokiu priemonių ketinate imtis po to, kai bus panaikintos tos kvotos. Dėkoju. Ačiū, ponas Mits. Thank you, President. I, I feel some sympathy for our commissioner. Užuojauta komisijos nariui, kad dalyvauja tokioj sudėtingoj sesijoje. Aš tikrai mes dirbam labai efektyviai, bet šį kartą 30 kalbėtojų noriu pasistakyti e, po vieną minutę. Taigi aš labai Aš atsiųsiu jums ataskaitą raštu, o dabar tiesiog noriu e, pasveikinti jūsų iniciatyvas, ypač kalbant apie BŽUP. Ir žinoma, kad jūs turite ne tik žadėti supaprastinimo procesą, bet ir imtis visų priemonių, kad jis būtų įgyvendinamas. Dėkoju, nuostambu, pone, e, ponas Rebeka. Pone komisijos narys, reikia atvykę, dėkoju pirmininkė, prieš kurį laiką žadėjote, kad e, nepaliksit gamintojų neapsaugotų. Taigi klausimas, kaip mažinsite kainų sviravimą pieno rinkoje, kitais metais, kai bus nepratesiamos pieno kvotos. Jeigu mes nuolat uždavinėsime šį klausimą, tai galbūt išgirsime ir atsakymą. Kitas dalykas. Ūkininkai nesugeba parduoti savo gaminamų produktų, tai kokių priemonių galima imtis, kad jiems tie nuostoliai patirti būtų kompensuojami. Ko, kaip, kokie bus kokios išmokos skiriamos e, bus vietos ūkininkams. Ponas Des pabaigs šią sesiją. Jūs minėjote, kad per artimiausius dviejus metus nebebus taikomos jokios sankcijos. Ar jūs derinote šį, e, šį teiginį su ben, e, Europos auditorumais. Zabrało głos 40 posłów. Dėkoju. 30 narių pasisakė. Visiems buvo suteikta teisė pasisakyti. Ačiū, kad kalbėjote taip greitai ir glaustai. Kom... Taigi, toks komisijos nario likimas. Jam dabar reikės atsakyti visus klausimus. Aš gavau vienodų klausimų ir dabar stengsiuosi juos apjungti ir atsakyti kuo greičiau. Taigi visų pirma, didžiulis, e, didžiulių problemų kelia kainų sviravimas e, e, jautienos rinkoje, tačiau eksportas 23 e, procentais praėjusiais metais e, padidėjo ir tai yra labai svarbu. E, mes turime ir toliau tą eksportą didinti ir uždirbti papildomų lėšų iš šios srities. Taigi, TTIP susitarimas yra labai svarbus Europos Sąjungai, Taip pat labai svarbu laikytis nustatytų standartų. Aš apie tai kalbėjau ir savo įžanginėje kalboje. Mes neturim e, mažinti standartų, turim juos išlaikyti ir turim padėti ūkininkams, ypač e, gyvulininkystės sektoriaus. Dėl pienos sektoriaus. 2008 e, metais buvo priimta politika ir nuspręsta, kad 2015 metais pieno kvotų režimas turėtų būti nepratestas. Tačiau pieno pagaminama 5 procentais daugiau, tai žinoma turės e, poveikio. Net tokie e, nesantis ekonomikos specialistai supranta, kad kainų sviravimai liks. Tačiau turim suvokti, kad e, vidutinė pieno kaina, pieno gamybos kaina yra apie 30 centų. Mes dar nesusidūrėm su tikra krize, mes tiesiog smarkiai sumažinom tas kainas. Per pastaruosius keletą mėnesių ir kitų produktų kainos sumažėjo. Gal reikėtų mažinti ir importo e, išlaidas. Ir tuomet užtikrinsim, kad gamintojai E, ir e, tie, kurie teikia trašas, pašarus. E, taip pat sumažins kainas. Ir aš dabar tikrai norėčiau gauti grįžtamą į ryšį iš jūsų. Tačiau rinkoje egzistuoja priemonių. Aš tikrai girdžiu jūsų nuogastavimus ir e, girdžiu apie tai, kad reikėtų pasitelkti tas priemonės, kurios e, gali būti naudojamos. Ir tikrai girdžiu, apie, kad kalbate apie tas krizės, kurias mes patyrėme ir kad tą kartą, kai tos priemonės, kurios buvo taikomos, gali būti taikomos ir naudojamos. Lenkija buvo minėta, nes eksportas sumažėjo 25 procentais, taip pat sumažėjo kaina dėl Rusijos embargo. Tačiau šis procentas pateiktas, tie 25 procentai, yra netikslus, nes ne visi rodikliai įvertinti iš tikrųjų. Baltijos šalyse 22,2, Estijoje 23,2, 12,6 eksportas sumažėjo Lietuvoje. Bendrai eksportas Baltijos šalyse sumažėjo 12,6 procento. Taigi mes turim tikrai e, laikyti solidariai ir remti gamintojus. Kalbant apie Suomiją, e, mes tikrai turim e, veikti ir remti. Mes kol kas dar tik tai rengiame sprendimus. Jau vakar buvo kalbėta apie tai, kad kainų kainos sviruoja, palyginus su vakar diena, kaina sumažėjo 1,1 cento, e, taip pat šiek tiek sumažėjo sviesto ir kitų pienos, pieno produktų kainos. Tai žinoma, kad reikia tam tikros paramos ir šituose sektoriuose. Žinoma, kad e, kainų sviravimai ateityje, artimiausioje ateityje taip pat e, bus juntami, bet tikrai mes imsimės priemonių, kad suvaldytume tą krizę. Ir žinoma, kad e, ne tik pieno, bet ir vaisių daržovių sektorius e, patiria nuostolių dėl dabar susidariusios krizės. Kalbant apie T-tip susitarimą, jau keletą kartų minėjau, kad tikrai dėrybose ginsiu žemės ūkio sektorių ir tikrai E, dirbsiu aktyviai su komisijos nariu Melstrom, e, siekdamas ginti ES žemės ūkio rinką. Tikrai e, pasirašius TTIP susitarimą rinka nebus liberalizuota ir produktų kokybės standartai nemažėja mes tikrai aiškiai išsakysim savo pozicijas dėrybose. Ir žinoma, paskui apie tas dėrybas bus kalbama viešai, nes dabar kalbama, kad tai yra slaptas susitarimas. Dėl genetiškai modifikuotų produktų uh, ir geografinių nuorodų pateikimą. Taip, žinoma, mes ginsim, kad geografinės nuorodos būtų už nurodomos. E, dabar yra pateikta pasiūlymų, mūsų sekretoriatas tuos pasiūlymus nagrinėja ir rengia atsakymą. Aš suprantu suprantu, kad e, žemės ūkio ir aplinkosaugos schema tai yra puikus planas, kuriuo ateity bus naudojamas ir kuris bus taikomas. Ir Ūkininkai taip pat turi prisidėti užtikrinant aplinkosaugą, išsaugant e, aplinkos apsaugą, užtikrinant bio e, įvairovę artimiausio ateityje ir tikimės, kad rasim sprendimą Ir uh, ūkininkai tikrai uh, imsis bendros valdysenos, prisidėdami prie aplinkos apsaugos saugojimo dėl vaisių ir daržovių. E, e, kolega iš Lenkijos kalbėjo apie tai, kad reikia E, finansavimo, bet 87 procentai visų gautų paraškų kaip tik ir susiję su lenkiškais vaisiais ir daržovėm. Tačiau e, suteikiama e, parama buvo kiek mažesnė, ne visos paraiškos buvo patenkintos ir nežinau, kur čia įsivėlė kokios klaidos. Kalbant apie antrą paketą, tai tikrai 36 tonos e, obolių ir kreušių buvo išimtos iš rinkos ir 90 procentų e, jie, šių produktų jie buvo išdalyti. Su tom problemom susiduria ir kitos valstybės narės, ne tik Lenkija, mes e, tikrai turim inovatyviai pažvelgti šią problemą, bet didžiausia, su didžiausia problema obolių ir kreušių sektoriui susiduria Lenkija. Kalbant apie paukščių gripą, e, komisija gavo informacijos apie Niderlanduose, Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje e, atsiradusius paukščio gripo žydinius. E, yra gyvenimas priemonės, kurėtų užkirsti kelią epidemijos plitimui, paukščio gripo plitimui. Siekiant kontroliuoti viruso plitimą, trys valstybės narės ėmėsi taryboje patvirtintų priemonių, naikinant e, e, paukščius, įdėgiant įgyvendinant sanitarinės priemonės, taip pat informavo kitas ES valstybės narės ir ne ES narės apie atitinkamas priemonės jų įgyvendinimą. Aš tikiuosi, kad tos priemonės suveiks, tačiau stebėsiu situaciją ir artimiausių metų e, vykstu į Niderlandus tam, kad e, gaučiau išsamesnės informacijos, nes Niderlandai nuo paukščių gripo šiuo metu kenčia labiausiai, kalbant apie pieno kvotas bendrai. Ir e, Azorose mes tikrai negalime keisti taisyklių kai jau jos buvo patvirtintos 2008 metais, taigi arklių perkeloje niekas nekeičia ir e, žinome, kad padėtis e, valstybės narėse kai kur yra sudėtingesnė ir e, galbūt kai kurie ūkininkai savo laiku šiek tiek daugiau pieninių karvių nusipirko <clears throat> ypač tose klimato zonose, kurios labiau yra tinkamos gaminti pienui žemesnė savikaina. O dabar e, ūkininkai turi e, imtis būtinų priemonių, suvokdami, kad e, pieno kvotų režimo e, atsisakysime nuo 15 metų ir e, todėl tą poveikį pieno kvotų atsisakymą buvo galima numatyti. Azorams aš peržiūrėsiu dabar galiojančias pro programas tam, kad e, būtų galima išspręsti būtent jūsų regionui būdingas problemas, kuria, kuriams mes skirsime dėmesio, tačiau kalbant bendrai apie rinkų kvotų, apie pieno kvotas, tai e, sprendimai yra priimti ir jie atšaukiami nebus pieno mokyklom sistema, kuri buvo paminėta e, e, buvo rengiamas atskiras pranešimas šią temą. Darbo programa dar komisijoje nėra patvirtinta 15 metams, bus tai padaryta gruodžio 16 dieną ir komisijos narių kolegija patvirtins atinkamus prioritetus ir žiūrėsime, ar pieno mokykloms programa toliau bus įgyvendinama E, mes tikrai šios schemos e, apriepties neplėsime. Aš nežinau, ar tas, <clears throat> ta programa aprieps ir, ir Alpėse gaminamą pieną. E, mes taikysime tačiau atitinkamas priemonės ir 15 metais siekiant e, amortizuoti kainų sviravimus ir e, tie 443 milijonai eurų dėl jūsų patvirtintų priežasčių siekiant reaguoti į kainų sviravimus rinkoje e, dėl pieno kvotų atsisakymo, dėl tam tikrų politinių sprendimų žemės ūkio rinkoje ir galiu užtikrinti, kad derantis dėl biudžeto pasieksime pažangos šioje srityje ir esu tikras, kad žmonės dalyvaujantis darybose dėl biudžeto taip pat tą turės omenyje ir tie, kurie tvirtins e, tarybos išvadas. Kalbant apie kitus klausimus, tai yra kaimo plėtros programos atnaujinimo dėl daugiametės finansinės programos ir dėl to, kad birželio mėnesį baigėsi dviejos darybos ir E, viskas buvo pasirašyta Liepos mėnesį, kaimo plėtros programo gyvendinimas užsitėsi, tačiau ne kiekviena valstybė narė vienodai pajusto dėl simo poveikį, mes tęsime savo darbą. Nuo sausio pirmos mes e, iki gegužės sieksime pagerinti padėtį, ypač tose šalise, su, kuris visi geriausiai žinome, tačiau čia kalbama apie regioninį lygmenį ir regionų plėtros kaimo vietovių e, programų Prancūzijoje yra labai daug, viskas priklauso nuo skirtingų teikiamų paraiškų. Mm, tikiuosi, kad atitinkami prioritetai bus paskelbti Prancūzijos atžvilgiu iki šių metų pabaigos ir tuomet galėsime kreiptis į komisijos tarnybos tam, kad jos galėtų imtis atitinkamų regionių plėtros programų. Uh, Ir e, e, manau, kad tos e, programos iki 2015 metų pabaigos jau bus pradėtos sprendti klimato kaita ir bendro žemės ūkio politika bei miš, miškų ūkis, miškininkystė. Aš tikiuosi, kad mes komisijos tarybose galėsime, galėsime imtis konkretaus darbo susijusio su E, miškininkistės politikos strategijos tvirtinimu ir e, jūsų komitetų steiksiu tinkamą informaciją prieš šią strategiją galtinai patvirtinant, žinoma, klimato kaita. E, taip pat mums labai rūpima tema, siekiant ypač per miškų plotų didinimą mažinti CO2 išmetimo į aplinką poveikį, taršos poveikį, bendrai taip pat siekiant užtikrinti, kad uh, E, spręsime ir apsirūpinimo maistu saugos problemas. Žinau, kad negalėjau atsakyti visus klausimus, tačiau atsakysiu e, kolegai McCarthy dėl inspekcijų. Inspekcijos yra didelė problema pareiškų teikėjams. Ir tai, 15 e, metais mano darbo tvarkėje tai bus vienas iš prioritetų. Aš norėčiau, kad jūs E, savo ruoštų taip pat imtumėte dalintis e, visą gerąją patirtimį tarpusavyje ir taip e, mums pavyks kaltu, kartu pagerinti tą bendrą mūsų sistemą, kuri dabar egzistuoja. Ir dar dėl sankcijų, dėl žalinimo ir to, kas yra nustatęs, konstatavęs auditorių, konstatavę, konstatavę auditorių rūmai. Jeigu E, mūsų vykdoma politika šioje srityje nėra taikoma teisingai, veiksmingai, e, tuomet be abejo yra konstatuojamos kažkokios tai, tai, kažkokie nusižengimai, iš kuriuos yra numatomos sankcijos. Tačiau jeigu tokie nusižengimai nėra piktybiniai ir nėra, jie, yra įrodoma, jog jie nebuvo padaryti bloga valia, tuomet be abejo tokių sankcijų nebus. Pirmininkas. Dėkoju komisijos nariui Deja, iš tiesų nebuvo lengva ir įmanoma atsakyti visus e, specifinius klausimus, tačiau, ponia komisijos nary, vis dėlto trumpai norėčiau paminėti, pažymėti, kad e, yra tikimasi, jog jūs priimsite labai svarbius ir daug pasiekmių turėsiančius e, sprendimus, pavyzdžiui, dėl ekonomikos, žemės ūkio žalinimo, ekologiškumo didinimo. Ir Jūs aiškiai mums pademonstravote ir mus įtikinote, kad e, esate pasiryžęs e, daryti daug jūsų darbo srityje. Aš e, tikiuosi, kad mes kitais metais bendradarbiaudami tikrai pajėgsime tuos visus sprendimus priimti veiksmingai ir išspręsti visas problemas, kurios mums kyla. Aš norėčiau Jums palinkėti gražių naujųjų metų ir be abejo sėkmingo darbo ateinančiais metais. Ir e, baigiu posėdį ir dar kartą norėčiau, ponia komisijos nariai, Jums nuoširdžiai padėkoti, kad mm, pažymėdamas, jog prasideda tikrai labai sudėtinga bendradarbiavimo, penkių metų bendradarbiavimo fazė. Dar norėčiau pasakyti, kad e, koordinatorių posėdžio protokolas yra Jums išdalintas, rytoj neturėsime posėdžio. Norėčiau Jums palinkėti malonių šventinių dienų. Ir ponė komisijos nariai, dar kartą norėčiau pasakyti, kad mes tikimės su jumis dar susitikti ir tikrai turėsime ką aptarti ir kitų susitikimų metu. Ir galbūt aš jūs gal dar galėčiau pakviesti uh, tauriai į vyno. Labai apgailestauju, kad uh, turėjau ap, apriboti visų kalbėtojų, visų kolegų kalbėjimo laiką. Viso geriausio.